Thank you, Col. Thank you, colleagues, and uh, a particularly warm welcome to. Kolegos, noriu ypač šiltai pasisveikinti su parlamentarais iš šalių parlamentų ir prieš pradedant tarp parlamentinį mūsų renginį norėčiau e, perskaityti keletą pranešimų pirmininko. Pirmasis lybė komiteto e, darbo tarkės punktas siūlau įtraukti naują 5.1 punktą e, dėl trišalių e, dėrybų e, aptarimo, dėl kovos su e, sukčiavimais ir nacionalinių, es nacionalinių finansinių, finansinių interesų e, apsaugos, o dėl e, Libe komiteto delegacijos vizito aptarimas įvyks vėliau. O dėl pabėgėlių, e, klau, pabėgėlių situacijos aptarimo su, su vyriausios įgaliotinės atstovais, tas klausimas atidedamas. Dėl kalbinės. E, dėl e, kalbų režimo dėje nėra vertimo į airių, estų, graikų, latvių ir maltiečių rytoj, o čekų vertimas, e, čekų kalba bus matęs tik pasivus. Toliau darbo tvarkės e, posėdžiai vykusio kovo 17 bei Liepos 4 e, protokolo tvirtinimas, jei niekas neprieštaraus, laikysime jį patvirtintų. Kolegos, dar kartą noriu pasisveikinti su nacionaliniu parlamento atstovais bei Europos parlamento nariais susirinkusiais iš šitą parlamentinio komiteto posėdį skirtą Europolui ir parlamentinės priežiūros grupės darbui vidaus e, saugumo klausimais. Tikrai džiugu pasveikinti jūs visus šiame renginyje. E, mes, Europos parlamento nariai, suvokiame, kad, matome, kad Europos parlamente formuojasi saugumo darbo tvarkė Taip pat e, e, ima ryškėti saugumo sąjungos apibraižos. Yra paskirtas naujas saugumo sąjungos komisijos narys. Mums patikėta e, galimybė užtikrinti Europolo darbo kontrolę, tai yra mūsų artimas partneris ir džiugu pasakyti, čia yra atsakinga komisijos nariai ir e, komisijos narį Kingą ir e, Europolo vadovą poną Wainwright. Džiaugiuosi, kad šiandien turėsime galimybę pakalbėti apie tai, kokią, e, e, koks bus ES indėlis į saugumo darbo tvarkės įgyvendinimą, kaip jie atrodys ir ką tai reikš nacionaliniams parlamentams. Norime, kad įvyktų e, gyvybingos diskusijos, todėl tikrai džiugu Jūs matyti čia šiandien parlamente. Džiaugiuosi, kad atvyko 46 nacionalinių parlamentų ir e, parlamentų nariai iš 23 es narių ir iš Europos ekonominės erdvės vienos iš valstybių. Tai iliustruoja e, didelį nacionalinių parlamentų susidomėjimą saugumo klausimais ir taip pat Europolo vaidmeniu. Kolegos, noriu iš karto pereiti prie pirmosios mūsų sesijos. E, Mums šiandien po pietų diskusijoms skirta nedaug laiko ir žinau, kad e, nemažai jūsų norėsite pasisakyti diskusijose. Todėl iš karto perinu prie pirmo, pirmojo mūsų raundo. Kalbėsime apie tai, kas yra saugumo sąjunga, kaip ją paversti realybę ir koks vaidmuo tenka Europolui saugumo sąjungoje, bendradarbiavime e, operatyvinėje srityje ir informacijos mainuose bei pasitikėjimo stiprinime. Džiaugiuosi, kad e, į šį renginį atėjo komisijos nariai Julian King ir Europolo vadovas Rob Wainwright. Prieš suteikdamas žodis jiems noriu pasakyti, kad klausimų ir atsakymų raundas e, vyks vadovaujantis tikrai sudėtinga sistema. Jis sudėtinga, bet, bet nesibaiminkite jos, tiesiog taip vyksta darbas. Jeigu jums nebus sutiktas, matote, kad jums nesuteikiamas žodis, duokite žinę, kad jūs norite kalbėti. Nacionalinių parlamentų nariai, norintys pasisakyti, turite ant šios kortelės nurodyti, kad jūs norite pasisakyti. Galioja tokia tvarka, kad tam, kad iš anksto žinotumėm, kad jūs norėsite pasisakyti. Uh, bet jeigu dėl kažkokios priežasties jums nebūtų suteiktas žodis, tiesiog pakelkite ranką. Žinoma, e, dėl Europos parlamento narių e, viskas yra paprasčiau. Taigi dar kartą prašau užpildyti tas, pakelkite tą kortelę, jeigu norite pasisakyti diskusijose. Taigi, kolegos, dabar Taip pat yra trečiasis kalbėtojas Dominik Remberg, Prancūzijos nacionalinės asamblėjos konstitucinių e, teisės aktų ir teisėkuros komiteto pirmininkas. E, trys kalbėtojai pasisakys šioje sesijoje, tikrai aišku, kad jie visi čia yra. Pirmiausia, žodis e, bus suteiktas ponui Julian King, naujajam saugumo sąjungos saugumo sąjungą atsakingam komisijos nariui ir jam skirta 10 minučių pristatyti požiūrį į saugumo sąjungos plėtotę ir tuos sąjungos vaidmenį. Prašau, žodis jums. Ačiū už sveikinimo žodžius, ačiū už kvietimą dalyvauti šiandienos diskusijose. Dėkoju už man sutiktą galimybę padiskutuoti su Europos parlamento nariais ir su nacionaliniu parlamentu nariais. Komisija yra atskaitinga Europos parlamentui. Ir kaip saugumo sąjungos komisijos narys esu tiesiogiai, privalau atsiskaityti tiesiogiai Libė komitetui. Tuo pat metu E, pono Junkerio komisija siekia plėtoti glaudesnius ryšius su nacionaliniais parlamentais ir visiškai palaikau šį jo įsipareigojimą. Pastarosiomis savaitėmis turėjau galimybę kreiptis e, nuomonėmis su Estijos, Prancūzijos, Vokietijos parlamentų nariais, taip pat Italijos parlamento bei e, Britų lordų rūmų nariais. Tikiuosi, kad panašus e, susitikimai vyks ir atnešiomis savaitėmis bei mėnesiais. Manau, kad komisija privalo labiau atsiskaityti nacionaliniams parlamentams, kad mūsų indėlis būtų e, veiksmingas ir skaidrus. Tai tik, tam tikrai pasitarnautų glaudus ryšiai. E, mūsų politika iš ryšiai su nacionaliniais parlamentais tikrai naudingi. Tas pats pasakytina ir apie ES agentūrų darbą, kurios vaidina gyvybiškai svarbu vaidmenį gyvendindamos politinius planus. Mūsų bendrame darbe, kuriant e, saugumo sąjungą, e, mes įgyvendiname daugybę ES instrumento. Europolo reglamentas, kuris, kuris įsigalios 2017 gegužė, numato naujus demokratinės priežiūros ir kontrolės standartus Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams. Atsiranda galimybė užtikrinti. E, didesnį e, Europolo darbą demokratinį legitimumą. Nacionaliniai parlamentai taip pat vaidins savo vaidmenį. Džiaugiuosi šiandien vykstančių tarp parlamentinio komiteto susitikimu. Tai pirmasis žingsnis įgyvendinant parlamentinės kontrolės užduotis praktiškai. Nekalbėsiu detaliai apie e, mums iškilusias grėsmės, nes, kaip visi žinome, ES iškilo daugybė grėsmių. Teroristinė grėsmė yra viena iš sudėtingiausių. Iškilusių pastaraisiais metais mano kolega Rob Wainwright detaliu apie tai pakalbės. Noriu pasakyti, kad E, europinis vaidmuo čia yra akivaizdus, nes nei terorizmas, nei organizuotas nusikalstamumas nepaiso nacionalinių sienų. Jei išpanagrinėsime pastarosius išpolius, e, jų parengimo ir gyvendinimo pobūdis buvo tarp valstybinis. E, deja, teroristai nenukreipia savo išpolio prieš vieną ar kitą valstybę, jie kėsinasi į mūsų vertybės ir į mūsų gyvenimo būdą. Būtent todėl manau, kad savo, mūsų atsakė turi būti europinis matmuo. Atsakė į terorizmą, į kibernetinius nusikaltimus ir grėsmės, bei į e, organizuotą nusikalstamumą. Tai e, vienas. E, tai, tai būtent ir um, e, apsprendė pono Junkerio pasiryžimą sukurti saugumo sąjungos komisijos nario postą šią vasarą. E, Europolas svarbus partneris kovoje su uh, nusikalstamumu, su kibernetiniais nusikaltimais. Noriu pasidžiaugti Robo puikiu darbu bei uh, visa, visų puikių Europolo organizacijos darbų. Uh, e, toje organizacijoje suvienyti unikalūs gebėjimai. Uh, taip pat kaupiama puikiai domenų bazė, ten dirba puikus analitikai, uh, užtikrinamas, uh, užtikrintas nepriekaištingas domenų apsaugos režimas. Jie dirba draugė su teisėsaugos institucijomis e, valstybėse narėse ir tokiu būdu Europolas mums suteikia galimybę numatyti svarbiausius prioritetus mūsų bendroje kovoje su terorizmu. Ir dar prieš įsigaliuojant naujam Europolo reglamentui, Europolas jau ėmėsi svarbiausių kovos su terorizmu, kibernetinių nusikaltimų ir e, organizuotų nusikalstamumo užkardimo veiksmų. Europolas suteikia galimybę, suteikia Europos Sąjungai unikalią galimybę kovoti su terorizmu kolektyviai. Europolas ypač daug dėmesio skiria užsienio kovotojams, e, žvalgybinės informacijos mainams, e, teroristiniai propagandai internete ir neteisėtai ginklų kontrabandai. Ir e, Europolo duomenų centras teikia informaciją valstybėms narėms. Ypač, tai buvo, ypač didelė jo nauda, kaip aiškėjo, buvo, kuomet konkrečios valstybės susidarė su išpoliais. Kalbant apie kibernetinius nusikaltimus, Europos kibernetinių nusikaltimų centras e, atlieka koordinacinės institucinės vaidmenį, e, kaupia ir dalysi informaciją ir užtikrina veiksmingą bendradarbiavimą, e, identifikuojant nusikaltelius ir taip pat e, užtikrinant pagalbą taip pat vaikams tampantiems tokių nusikaltimų aukomis. Taip pat norėčiau pabrėžti e, tos institucijos vaidmenį, išaiškinant ypač įdingus nusikaltimus šioje srityje Europos Sąjungoje. Taip, kalbant apie E, sunkius tarptautinius nusikaltimus, Euro, Europolo teikiami analitiniai duomenys valstybėms narėms leidžia e, sudaryti prioritetų sąrašą imtis bendrų veiksmų. Komisija remia visą šį svarbų Europolo ir jo centrų darbą ir tai e, taip pat e, tai apima ir reikalingų išteklių skirimą Europolui ir džiugiuosi parlamento parodyta parama. E, E, šiam tikslui. Europolui šiais metais skirta 36 nauji postai ir biudžetą tvirtinant instituciją e, priėmė sprendimas numatyti dar 30 postų sukūrimo 2017 biudžete, o Europolas pradėjo esmi, e, savo poreikių vertinimą, kad ateityje pateiktų poreikio analizę. Europolo Mm, poreikiai yra pagristi ir teisėti piliečių požiūrių, nes saugumas taps e, realybė tik tuomet, kai piliečiai žinos, kad jų pagrindinės teisės yra visapusiškai užtikrinamos. Netgi galiojant ankstesniems taisyklėms Europolas turėjo gyvybingą domenų apsaugos sistemą. Kai kas teigia, kad tai yra pati geriausia domenų apsaugos sistema teisės saugos e, sektoriuje tai natūralu. Poli, e, nacionalinės policijos tarnybos turi būti tikros, kad jų teikiami duomenys bus tinkami apsaugoti agentūroje, e, Europole. Ir naujasis reglamentas dar labiau sustiprina duomenų apsaugos e, sistemą užtikrinamas reikalingą vaidmenį Europos duomenų apsaugos pareigūnui. Ir būtent todėl šiandienos pasikeitimai nuomonėmis bus tokie svarbus, nes bendra e, parlamentinės kontrolės grupė suteiks dar daugiau e, teisėtumo agentūros darbui. Rinkiu Jums visokio pasiekmės, kuriant pat e, reikalingas procedūras ir užtikrinant parlamento kontrolę, taip pat e, gyvendinant naująjį reglamentą. Europolas yra svarbi agentūra ir jūsų dalyvavimas e, jos darbė tikrai sustiprins ją. Ačiū. Ačiū, kaip komisaras sakė, kad naujasis reglamentas įsigalios nuo 17 metų kovo pirmosios dienos. nacionalinių parlamento atstovai ir parlamento atstovai, žinoma, domisi Europolo veikla ir siekia užtikrinti parlamentinę kontrolę, o dabar mes išklausysime Europolo direktorius ir paprašysime, kad jisai pakalbėtų apie tai, kaip jisai veikia mums kuriant saugumo sąjungą. Ir kaip komisaras jau kalbėjo, jis pakalbės apie tai, ką Europolas veikia apskritai ir kaip, kokia partnerystė yra su Europolo agentūromis. Ačiū, Klaudai, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Lybio komitetui parlamentui už tai, kad ir toliau teikia mums paramą, už tą atskirų parlamentarų paramą ir taip pat norėčiau padėkoti už paramą sėkmingai užbaugiant aptarinėti naują Europolo reglamentą. Norėčiau padėkoti komisarai King ir taip pat tarybai už tai, kad buvo padirbėta iš pėties. Taip pat norėčiau padėkoti už paramą kurią gavome iš nacionalinių parlamentų. Komisaras e, lankėsi įvairiose valstybėse narise per pasos mėnesius ir metus. E, e, iš tikrųjų mūsų organizacijos veikla yra mm, nusitarnauja pritarimo ir mes sugebame atsižvelgti į tas grėsmės, kurios kyla ES šiuo metu ir aš norėčiau pakalbėti apie tai, kokią naudą iš mūsų veiklos gauna valstybės narės. Europolas neturi kokiu nors vykdomųjų galių, tai nėra kažkas panašaus į europietišką FBI. Mes tiesiog turime kovoti su grėsmėmis, susėdami jas ir taip pat pirmiausia ypatingą vaidmenį telkdami informaciniams mainams. 750 įvairiausių teisėkuros institucijų yra visoje Europoje ir e, taip pat Šveicarijoje ir Norvegijoje Ir tai yra didžiulė bendruomenė, kuri leidžia keistis žvalgybiniais duomenimis kasdieną ir gali, tai padeda pakirsti įvairias e, baudžiamasias veikas įvairiose valstybėse narėse. Taigi šitas informacijos srautas gali padėti mums įvertinti tarptautinę nusikalstamumo veiklą ir pagal tai mes galime organizuoti operacijas, imtis kitos veiklos, kad galėtume užkardinti tą nusikalstamą veiklą, kuri yra žalinga mūsų piliečiams ir ekonomikoms. Mes pasitelkėme ekspertų paslaugas, kodėm pavyzdžiui su migrantų kontrabandą. Mes turime iš 40 val, val, valstybių 200 e, ryšių pareigūnų ir jie įneša savo ekspertinės žinias, taip pat e, padeda įgyvendinti žvalgybinės operacijas visose valstybėse. Iki 40 tūkstančių tokių e, informacinių mainų įvyksta mūsų informaciniais kanalais. Norėčiau informuoti apie Ispanijoje sunaikintą žmonių kontrabandos grupuotę. Mes 4,5 tūkstančių neteisėtų internetų svetainių mes aptikome ir jas uždarome ir atlikome labai sėkmingą uh, E, kibernetinės grėsmės likvidavimo operacija. Taigi konkrečiai mūsų nauda yra labai akivaizdi valstybėse narėse kovai su kovotinėms su terorizmu. Aš nesileisdamas į statistiką norėčiau pasakyti, kad šešis kartus padidėjo informacija, e, kuri patenka į mūsų informacijos sistemas lyginant per pastaruosius penkerius metus. Šitas augimas susijęs su tuo, kad nusikalstamumo ir grėsmių bendras vaizdas tiesiog tapo globalesnis, suintensyvėjo ir tapo lab, įgavo labiau tarptautinį pobūdžių ir tai tampa dar didesnė grėsmė mūsų visuomeniai. Mes suvokėme, kokią žalą padaro teroristų išpoliai, ir kiek aukų atneša tokie išpoliai, ypač kai yra pasitelkimi pagalba užsienio kovotojai. Kai apie 5000 tokių yra užfiksuota, kurie grįžta į mūsų šalis vykdyti išpolių. Taigi Tokios, tokie išpoliai buvo vieni baisiausių per pastaruosius metus. Bet to jie naudojasi ypatingą retoriką, technologiją, kuriuos mes nežinojame iki šiol. Taigi terorizmo grėsmė yra pati didžiausia per pastaruosius dešimt metų, o gal netgi per ilgesnį laikotarpį. Taigi komisaras kalbėjo, kad mes E, sukūrėme Europos kovos su terorizmu centrą ir jo pagalba galime keistis informaciją ir kovoti su teroristinėmis grėsmėmis, kurios kyla kiekvieną dieną. Taip pat mes įkūrėme ir taip pat internetinį skyrių, skyrių kuris padeda identifikuoti teroristinės propagandos e, tink, tinklalapius ir padėti juos uždaryti. Taigi ES sąjungoje yra bendradarbiaujama su 60 įvairiausių žiniasklaidos platformų. Mes taip pat e, stebime, kaip yra finansuojami su tokios platformos ir formai ir mes, žinoma, gauname operatyvinę paramą e, ypač, kai reikėjo tirti išpolius Paryžiuje ir kitur ir todėl mes e, tikimės, kad tie informaciniai mainai padės išvengti tokių išpolių ateityje. Galvojant apie šitą problemos mastą, reikėtų pagalvoti, kad e, migracijos srautų išsiplėtimas turėjo lemtingos e, įtakos, kadangi tarp migrantų prieglopščio prašytojų visada yra ir tų, kurie yra potencialūs e, kovotojai. Iki 90 procentų asmenų, kurie 15 metais atvyko į ES, iš dalies gavo nusikalstamų organizacijų paramą ir žmonių gamentojai iš tikrųjų yra tas e, tikslas, į kurį turėtų būti nukreipta mūsų visa antiteroristinė veikla. Taigi mes identifikavome apie 50 tūkstančių nusikals, nusikaltėlių, kurie buvo infiltruoti į šitą migrantų e, srautą. Taip pat reikėtų pagalvoti, kaip šita veikla veikia ir kitas nusikalstamumo formas, pavyzdžiui, nelydimi vaikai, nepilnamečiai. Jie taip pat gali būti e, išnaudojami kontrabandininkų ir mm, teroristų grupių ir migracijos e, krize galima pasinaudoti, nukreipti teroristus į Europą. Taigi, galvodami apie iššūkius mūsų saugumui, reikėtų paminėti kibernetinės grėsmės, kibernetinį nusikalstamumą, kadangi internetas padeda organizuoti tokias veikas. yra daugybė išpolių prieš didžiulės bendrovės, be kita ko, praėjusią savaitę ir komisijos serveriai tai, mm, buvo um, užsipulti ir nusikals, nusikalteliai pas, gavę e, institucijų duomenys, jie reikalauja išpirkos ir tai tampa lemtingu jų kovos įrankiu. Taigi tai yra taip pat mūsų veiklos sudėtinė dalis. Taip pat reikėtų priminti, kad internete yra nus, vykdoma ir nusikalstama vaikų seksualinio išnaudojimo veikla. Taip pat internete padažnėjo įvairiausių, įvairiau, įvairiausių kibernetinių išpolių skaičius. Todėl mums labai svarbu kurti patikimesnės priemonės ir e, labai svarbu šitos gebėjimus padaryti tokius, kad e, mūsų, pavyzdžiui, internetinių svetainių negalėtų nulaužti nusikalteliai. 13 metais buvo nuspręsta įsteigti kribene, kovos su kibernetiniais nusikaltimais centrą. Ir todėl mes manome, kad teisėsaugos institucijos turėtų suvienyti savo paslaugas ir taip pat uh, E, padėti suprasti mažoms įmonėms, kad jos gali tapti tokių nusikaltimų aukomis, kai reikalaujama iš jų išpirkų. Buvo įvairiausių e, platformų, kurios susilaukė būtent tokių grasinimų per pasuosius metus. Labai svarbu susijęti mūsų veiklos e, sritis ir taip pat kurti tarpusavėje susietus tinklus. Europolas ir toliau siekia stiprinti teisės saugos institucijas, įtraukiant ir pramonės ir viešojo sektoriaus atstovus. Mes matome, kad duomenys, jų apdorojimo ir apsaugos naujos technologijos gali būti tinkamas atsakas moderniai kovoti su tarptautinėmis e, saugumo grėsmėmis. Iš tikrųjų, darbas tampa vis sudėtingesnis ir mes rekomenduojame ir suprantame, kad reikia ir toliau užtikrinti aukštą mūsų veiklos atskaitomybės lygmenį komisija ėmėsi labai konkrečių priemonių siekiant užtikrinti E, duomenų apsaugą ir mes lygiai taip pat darome tai ir Europole, ir mūsų agentūrose. Mano struktūros valdyba ir mm, tos agentūros, kuriuose mes esame įsikūrę, siekime užtikrinti, kad mes būtume iš tikrųjų laikomi atskaitomingais ir Europos parlamente, ir nacionaliniuose parlamentuose. Iš tikrųjų mes pritarėme tam demokratinio legitimumo užtikrinimo principui ir iš tikrųjų sveikiname, kad buvo įkurta tokia parlamentinės kontrolės bendra tyrimų grupė ir džiaugiuosi joje kalbėdami šiandien. Ačiū. Ačiū apie tai kalbėsime ir kitoje sesijoje. E, viena iš pagrindinių šalių, kurios yra paveiktos daugelio saugumo klausimų, kuriuos mes aptarėme ir turime atstovę Dominiką Rimburg iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas. Pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, e, ponios ir ponai, noriu pasakyti keletą žodžių. Manau, Kalbėsiu kaip šalies parlamento atstovas, kuri patyrė e, išpolių Prancūzija buvo teroristų užpulta keletą kartų ir e, 240 mūsų e, tevinainių žuva. Kaip žinome, Belgija taip pat nukentėjo nuo teroristų e, išpolių ir aš norėčiau pagerbti visų žuvusių, visų aukų atminimą, visų, kurie nukentėjo dėl teroristų veiksmų. Norėčiau, kad jų atminimas būtų pagerbtas čia ir visame pasaulyje. Svarbiausia žinia, kurią noriu pasakyti, kad tarptautinis bendradarbiavimas yra būtinas ir labai svarbus, kaip jūs sakėte, ponė komisijos nariai. Terorizmas nepaiso valstybinių sienų, tai yra tarp valstybinio pobūdžio reiškinys. Būtent todėl šiandien taip svarbu par parengti europinius atsakus, e, tokį atsaką, kuris atitiktų Europos vertybės. Norėčiau taip pat pasidžiaugti tuo, kad kuriama Europos pasienio, pasieniečių, pasieniečių korpusas jau kurį laiką. Taip pat pasidžiaugti tuo, kad e, kuriamos nacionalinės keliaivių duomenų įrašų sistemos. E, noriu pasidžiaugti ir tuo, kad paskirtas saugumo sąjungos komisijos narys, išvilgiant į, į Europos sąjungą iškilančias grėsmės. Tikiuosi, kad kovos su terorizmu direktyva, kuri dabar yra redaguojama, mums suteiks galimybę suderinti ES teisės aktus ir pasipriešinti tam, kad čia atsivertų karinių veiksmų scena ir kalbu apie kovotojus, kurie sugrįžta. Mums reikia keistis informaciją, konkrečią informaciją apie uh, asmenis. Žinoma, norėčiau, kad būtų pasiekta svarbios pažangos e, įvairiausiamis kryptimis. Visų pirma, e, dėl šaunamųjų ginklų įstatymų. Žinome, kaip svarbu kovoti su šaunamųjų ginklų platinimu. Nekalbu apie sportinius e, šaunamosius ginklus, bet čia tikrai reikia pažangos. Lygiai taip pat pažangos reikia ir baudžiamosios teisės rytyje, kaip jūs sakėte, gerbiamas direktoriui, kalbėdamas apie savo agentūrą, būtina susijęti, užmėgsti ryšius tarp įvairių valstybių narių atstovų, kad būtų e, užtikrinta prieiga prie reikalingų duomenų ir taip pat užtikrintos e, išsukinta e, galimybė bendrauti su pareigūnais, kurie dirba susidarius e, e, kriziniams situacijoms. Reikia, kad bendradarbiautų ES institucijos ir nacionaliniai parlamentai. Labai svarbu, mm, kalbant apie policijos veiklą, policijos veikla demokratinėje valstybėje turi būti demokratiškai kontroliuojama. Būtent todėl reikia e, parlamentinės kontrolės komitetų, tokių kaip šis, kur, kur, kuriai būtų patikėtas, kur, kurioje dirbtų ir Europos parlamento, ir nacionalinių parlamento atstovai. Ir taip pat manau, kad būtų naudinga, kad e, pirmininkautų šiai struktūrai draugė ir, ir Europos parlamento narys, ir nacionalinio parlamento atstovas. Galėtume uh, e, paskirti tokį asmenį. Aš pats asmeniškai nenoriu, nenoriu kandidatuoti į šį postą, nes mano kadencija baigėsi kitų metų balandžio mėnesį. Ir taip pat manau, kad Būtų gerai, kad į tokį postą e, kandidatuotų žmonės, nacionalinių parlamento atstovai, kurie tikrai būtų suinteresuoti, susidomėję tokiu svarbiu darbu. Ačiū visiems už jūsų dėmesį. Much, have... Ačiū. Taigi dabar, kolegos, mes e, klausysime pasisakymų iš visų jūsų ir pirmiausia. E, pasisakys nacionalinių parlamento atstovai ir taip pat Europos parlamento nariai. Taigi aš e, kviesiu pasisakyti pagal tvarką, kuri man buvo pateikta. Jeigu jūsų nepasiek, ne, nepaminėsiu vardo, tai tiesiog e, praneškite apie tai. Pirmiausia, nacionalinio parlamento atstovas. Karmenalį. Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja. Ir Prancūzijos atstovė. Taigi norėčiau paprašyti, kad kalbėtumėte dvi mintas. Merci, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė. Ger, kal, kreipiuosi kalbėtojus, jūs ypač akcentavote, kokie iššūkiai iškyla Europolui ir bendrai saugumo srityje. Uh, Norė, mano pasisakymas bus trumpas. Norėčiau pradėti visų pirma pakomentuodama e, ataskaitą, kurią 2016 kova paskelbė kovos su terorizmu koordin, koordinatorius. Ten konstatuojama, kad daug pažangos padaryta, bet kad taip pat dar daug reikia nuveikti. Ir ypač akcent, akcentuojama, kad Euro, Europo, akcentuojamas Europolo darbas, kalyvių domenų įrašų sistemos kūrimas, kad daugiau reikia nu, nu, nuveikti Eurojustui, užtikrinant e, išorės sienų saugumą, Pavyzdžiui, cituoju, tik 1500 uh, e, žinomų asmenų yra uh, Europolo domenų bazėje, tai yra iš ES išvykę asmenys nuvykę į Iraką arba į Siriją uh, prisijungti prie ISIS, o iš tikrųjų minėta, kad jų yra 5000. Reikia geriau bendradarbiauti, čia reikia didesnio saveikumo. Ir kalbėdama šią temą noriu užduoti keletą klausimų Ka, kokių priemonių jūsų nuomonė reikia, kokias priemonės reikia įveikti, materialinės arba finansinės, kad valstybės, ES narės galėtų mm, pagerinti šį bendradarbiavimą. Taip pat konstatavome, kad šiame bendradarbiavime yra dar nemažai sunkumų. Yra sunkumų ypač užtikrinant saveikumą šioje srityje. Kaip Jūs manote, ar tai yra techninio pobūdžio sunkumai, ar e, stinga politinės valios valstybėse narėse, ar, ar kad e, būtų sukurta erdvė Europos Sąjungoje šioje srityje. O kalbant apie nacionalinius parlamentus, Galbūt galėtų būti e, rengiama e, duomenų lentelė, kur būtų konstatuojama, kokios priemonės įgyvendintos, kokios, kokie terminai numatyti ir Europos ir nacionaliniam kontekste. Taip pat norėčiau jūsų dėmesį atkreipti į Europolą ir į Europolo reglamentą. E, Prancūzijos nacionalinė asamblėje pateikiau rezoliucijos projektą ir ten konstatuojama, kad stinga reglamento dėl Europolo, ypač domenų apsaugos klausimų, konkrečiai dėl e, valstybių narių teikiamų duomenų trečiosioms šalims, taip pat institucijoms ir kad tas duomenų perdavimas asmenų privačių duomenų perdavimas, ypač tie duomenys e, perduodami trečiosioms šalims, kad ta, ta, ta, tie duomenys perdedami e, ir gali būti saugomi net metus. Norėčiau, kad pakomentuotumėte šią situaciją. Ačiū. Ačiū. Gal, gal dar kartą norėčiau priminti, kad labai svarbu, kad neviršytumėte dviejų minučių laiko ribos. Uh, Kai pamatote dvi žvaigždutės ekrane, tai reiškia, kad baigės jūsų laikas ir tikiuosi, kad visi laikytysitės tvarkos. Čia tiesiog norime turėti laiko, kad kalbėtojai galėtų atsakyti jūsų klausimus. Lors Soli iš ES vidaus reikalų komiteto iš Junktinės karalystės. Ačiū. Aš norėčiau pasakyti, kad nepriklausomai nuo e, kaip baigsis breksitas, mes labai aiškiai norime pasakyti, kad visos Junktinės karalystės interesas ir ES piliečių interesas yra bendradarbiauti saugumo klausimais. Ir mes labai nuolat pabrėžiame šią svarbą. Žinau iš karčios patirties, kad kartais gali būti labai sunku subalansuoti, suderinti E, poreikius ginti saugumą bet ir užtikrinti saugumą. Žinau, kad terorizmo akto atveju dažnai piliečiai prašo padidinti saugumą, tačiau taip pat būna, kad kai naudojami privatus duomenys ir tuomet piliečiai, piliečių būna apribojamas saugumas. Todėl norėčiau paklausti, Ar Europos parlamentas, ar parlament, nacionaliniai parlamentai, jų vaidmuo čia yra itin svarbus. Labai svarbu užtikrinti balansą tarp pilietinių laisvių ir teisių. Reikia užtikrinti, kad visas procesas yra nuolat kontroliuojamas ir kas atsakingas už šios procesus, ar tai nacionaliniai parlamentai. Tikėčiausi, kad ateityje e, Europolas e, ES ir Junktinė karalystė bendradarbiaus tarpusavėje saugumo klausimais, nes mes tikime bendru saugumu ir tai yra vienas iš svarbiausių klausimų. Labai svarbu, kad mes sugebėtume bendradarbiauti ir aš visomis išgalėmis prie to prisidėsiu. Ačiū pirmininkė ir, pašne, ir turėjau, pasisakiau per dvi minutės. Ačiū. Taip, jūs sutaupėte dar 15 sekundžių, taigi tikiuosi, kad turėsime daugiau laiko diskusijoms iš Europos parlamento narių turime Dies Demerą ir e, dirbus, dirbęs šiame, šioje srityje daug metų. Pirmininkė komisijos nariai, norėčiau visus pasveikinti atvykus į šią sesiją ir Norėčiau visus visų pirma pasveikinti ir taip pat norėčiau išaiškinti vieną dalyką. Europolas, Europolo agentūra yra labai svarbus įrankis, kuris užtikrina piliečių saugumą. Mes kaip agentūra esame pasišventę šiam tikslui ir mes tikime, kad galime užtikrinti saugumą. Antras dalykas - paaiškinimas dėl prancūzijos kolegės pasisakymo mes nekalbame apie projektą, reglamento projektą, mes kalbame apie reglamentą, kurį paremė Europos parlamentas e, didžiąją daugumą 2016 e, m. Liepos mėnesį. Taigi yra teisinis saugumas, teisinis pagrindas ir šis reglamentas įsigalios kitų metų, gegužę. Šis reglamentas uh, jau galios nuo kitų metų visose valstybėse narėse, taigi nereikia laukti, kol jis bus perkeltas į nacionalinę teisę. Dėl kitų jūsų iškeltų klausimų. Duomenų apsaugos sistema yra labai saugi, kaip minėjo ir komisaras. Ir esu tikras, kad daug mūsų kolegų galėtų patvirtinti tą faktą. Iš įvairių politinių partijų, kurios dirbo su manimi, rengdami šį reglamentą. Tai yra pagrindinis esminis įrankis ir visą tai, ką sakiau, aš pritariu tam, kas buvo pasakyta. Ir taip pat tam, kas dar nebuvo paminėta, kadangi mes neturime pakankamai laiko išsamei išnagrinėti visus saugumo klausimus. Tikiuosi antrosios sesijos metu taip pat turėsime daug ką pasakyti. Norėčiau pasakyti, kad remiu trejato darbo, darbą ir norėčiau pridėti dar štai ką. Jungtinė parlamentinė kontrolės grupė, kuri yra jūsų kon valdoma, kontroliuojama, e, tikrai bus patikima ir svarbi grupė. Ačiū. Ačiū. Vonen Folk iš Švedijos teisingumo komiteto. Can you switch your microphone on, please? Sorry. Galite jungti mikrofoną, taip. Ačiū. Aš norėčiau pritarti nuomoniai, kad labai svarbu bendradarbiauti nacionaliniams parlamentams, bet to, kad labai svarbu Europole bendradarbiauti ir nacionalinėms struktūroms. Labai svarbu keistis informacija, kadangi ji yra sudėtinė mūsų veiklos dalis. Dabar turint omenyje Brexit ir tai, kad Europoje bendradarbiavimui iškyla grėsmė. Svarbiausia grįžti prie Europos bendradarbiavimo demokratinių pagrindų. Todėl aš taip pat manau, kad labai svarbu ir toliau bendradarbiauti, susitikti nacionalinių parlamento atstovams ir Europos parlamento nariams ir e, vykdyti parlamentinės kontrolės e, užduoti parlamentinės kontrolės Europolo atžvilgiu. Ir tai reikia daryti greitai, konkrečiai, veiksmingai. Labai svarbu, kad mes veiktume e, veiksmingai, kad mūsų piliečiai suvoktų ir matytų, kad sutelkus nepakankamai didžiulius išteklius galima daug ką nuveikti. Bet to aš taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad Europolas suformulavo savo veiklos prioritetus. Švedija mano, kad būtent šioms sritims skirti ypatinką dėmesį. Tai yra kovai su tarptautiniu nusikalstamumu, terorizmu ir kibernetiniu nusikalstamumu. Dėkuoju. Dabar Kipro teisės komiteto atstovas. Ačiū. Aš mm, Kipro vardu norėčiau pasakyti, kad esame pasiruošę įnešti savo indėlį į šią veiklą. Tuo labiau, kad ir mūsų piliečiai yra labai susirūpinę savo saugumu. Pažiūrėkime, kokie rinkimų rezultatai. Europos politinėme e, klimate atsiranda visiškai dideli posūkiai ir mums atrodo, kaip atsaką reikėtų pateikti didesnį saugumą mūsų piliečiams. Mes turime parodyti piliečiams, kad ES vaidmuo yra didžiulis, kadangi mes susidarėme su didėjančiu euroskepticizmu visose valstybėse narėse. Ir todėl mes turėtume uh, surasti sprendimą, kuris leistų Europolui atlikti kuo geriau savo funkcijas ir kad užtikrintų kuo didžiausią saugumo lygį Europoje. Taip pat reikia atsižvelgti į galimo Brexit poveikį. Ir taip pat reikėtų e, pagalvoti, kaip po referendumo Danija bendradarbiaus su Europolu ir kaip Europolas toliau bendradarbiaus su Frontex kad e, nebūtų dubliuojamas darbas. Tai yra svarbiausi, mano manimų, dalykai, kurie gali užtikrinti sėkmingą saugumo sąjungos kūrimą. Kipras nėra Šengeno valstybė narė ir mes nesusidurime su tokiamis terorizmo grėsmėmis kaip kitos valstybės, tačiau ir mes siekime dalyvauti Šengenos du informacinių mainų sistemoje siekdami, kad, e, ne, kad būtų pakirstas e, pagrindas e, finansuoti terorizmui. Mes taip pat norime keistis gerosios praktikos pavyzdžiais, siekdami, kad nebūtų kultūros gerovės neteisėtai išvežamas iš šalies. Dėkuoju. Komisarė, aš norėčiau paklausti jūsų, ar komisija turi pakankamai priemonių kontroliuoti valstybės narės ir išsiaiškinti, ar jos turi pakankamai finansinių galimybių investuoti kovai su kibernetiniu nusikalstamumu. Buvo kalbėta apie tai, kad praėjusią savaitę prieš komisijos serverius buvo nukreiptas e, išpolis. Norėčiau gauti daugiau informacijos apie tai. Bet to Panamos dokumentų tyrimo komitete gavome ataskaitą iš Europolo, kurioje nurodytos sąsajos su terorizmo finansavimo šaltiniais. Pavyzdžiui, pinigų plovimas yra siejamas su Panamos dokumentuose su terorizmo finansavimu kai kuriuose valstybėse. Ar šitos valstybės prašo pagalbos iš Europolo, kad galėtų išsiaiškinti, kokie tai tinklai? Žmonių kontrabanda ir organizuotas nusikalstamumas. Gal tai vyksta dėl to, kad mes nenumatome legalių, teisėtų kelių atvykti migrantams į ES. Bet to e, jūs kalbėjote ir apie šaunamuosius ginklus. Komisija iš tikrųjų turi nuveikti daug darbo, rengdama šitą direktyvą. Tačiau jūs keli, e, kalbėjote apie um, skrydžių keleivių duomenis. Tačiau šita direktyva apima ne visus duomenis. Uh, Saudo Arabijos princas, pavyzdžiui, praėjusiais sav... savaitė buvo sugautas su narkotikų siunta. Ar jūs esate įsitikinę, kad tokie neeuropiniai skrydžiai tiesiog nenukreipė savo keleivių į Europą ir čia duomenų apsaugos nereikia? Norvegijos teisingumo komiteto atstovė. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, parlamentinė kontrolė yra labai svarbus e, bet kokios demokratinės valstybės e, veiklos aspektas. Todėl man buvo malonu gauti kvietimą dalyvauti šiame susitikime. Taip pat ES vyksta ir regioninių tarparlamentinių konferencijų, bet to teko dalyvauti ir kitose konferencijų, kuriuose buvo kalbama apie Europos saugumą. Taigi labai svarbu įkviesti kviesti parlamentarus ir į kitus panašius bendradarbiavimo renginius. Norvegija visada teigia, kad ji norėtų būti asocijuota narė naujoje parlamentinėje kontrolės grupėje, kuri bus kuriama prie Europolo. Bendradarbiavimo sutartys su CEPOL ir Eurojust yra labai svarbus, kad santykiuose su Rusija. Labai svarbu bendradarbiauti ES vidaus ir e, saugumo e, srityse. Reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad Norvegija e, siekia dalyvauti ir vidaus rinkos veikloje. Aš manyčiau būtų naudinga, jeigu Norvegija galėtų būti asocijuotas šios parlamentės kontrolės grupės uh, narys. Todėl reikėtų atsižvelgti į šitos narystės procedūras ir pagalvoti apie tai, kad ES valstybių parlamentų atstovai galėtų dalyvauti šios grupės veikloje. Dėkuoju. Um, Ačiū. Kolegos, dabar e, pas, norinčiųjų pasisakyti sąrašas tuoj bus jau baigtas sudarinėti, nes mes turime pasilikti laiko, kad išklausytume e, kalbėtojų atsakymų. Toliau pane Kozmopolį iš Graikijos. Dėl Europolo reglamento. Jame daug kalbama apie asmens duomenų apsaugą ir kontrolę ir kad e, tuo turi rūpintis ES nepriklausomos institucijos bei valstybės narės. E, noriu paminėti tarp vyriausybinę konferenciją, kurioje dalyvaus ir duomenų apsaugos e, pareigūnas aš matau, kad numatyta, jog tas pareigūnas kartą per metus turėtų pasisakyti šios grupės posėdžiuose. Kaip užtikrinti, kad, kad tos grupės darbas būtų naudingas, o ne tik formalumas, nelėtų ne, ne formalumu. Tai svarbu, kad užtikrintume e, žmonėms saugumo jausmą. Bet neturime aukoti vieno labai svarbaus mūsų visuomeniai dalyko, tai yra asmenų uh, privačių duomenų apsaugos. Nelengva bus pasiekti pusiausvyrą šioje srityje ir nacionaliniams parlamentams teks svarbus vaidmuo šiame darbe. Manome, kad nacionalinis mechanizmas, numatantis policijos E, savavališkų veiksmų galimybę. Ir čia norėčiau pasakyti, kad Graikijos parlamente buvo primtas įstatymas e, šiuo klausimu. Toliau pabėgėliai. Grai, Graikija jau perėjo pusantro milijono žmonių. Graikija išlieka saugi valstybė, tačiau mums reikia daugiau paramos iš, iš kitų valstybių narių ir bendrai iš Europos Sąjungos. Uh, Valstybės turėtų vykdyti prisimtus įsipareigojimus, kad e, pabėgėlių prieimimo centruose bei ten, kur pabėgėliai apsistoja, reikėtų geresnės apsaugos saugumo užtikrinimo, nes kitaip e, prasideda nusik nusikaltimai. Ivon Kaufman toliau. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju prieš tai kalbėjusiems kolegoms. Aš norėčiau konkrečiai paklausti kolegos Vengat. kai buvo kovojama apie prieglopščio teisės aktus ir apie reglamentą dėl Eurodak, tai parlamentinėse diskusijose, kurios prasidėjo, pasirodė, kad Europolas ko gero turi problemų e, užsitikrinti prieigą prie Eurodac sistemos. Tai reikia daryti per nacionalinius centrus. Pavyzdžiui, mūsų atveju tai būtų atitinkama kompetentinga Niderlandų institucija. Todėl norėčiau paklausti, ar neišspręstume problemos, jeigu priimtume direktyvą dėl asmens duomenų apsaugos, asmens duomenys e, tvarkant, kai jie yra susijęmi su nusikalstama veika šita direktyva šiais metais bus priimta, kai mes tikimės, ir 18 metais įsigalios ir beveik sutaps su naujoju Eurodak reglamentu. Ar jūs nematote, kad e, tuo met nekiltų problemų gauti prieigą prie Eurodak duomenų? Ačiū. Dabar toliau atstovai iš nacionalinių parlamentų. Ponas Vermulen iš Belgijos vidaus reikalų komiteto. Prašau. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu olandiškai. Ponios ir ponai, tikrai e, gerai, kad vyksta toks skaitimasis nuomonėmis su nacionaliniu parlamentu atstovais dėl Europolo daugybė valstybių narių suvokia, kad mm, mūsų saugumas didžia dalimi priklauso nuo kiekvienos šalies saugumo. XIX amžiaus e, valstybės nacijos samprata nebeužtikrina e, barjero kliūčių terorizmo plitimui. Turime bendradarbiauti tam, e, kad iš, kad, kad, kad išspręstume terorizmo problemą. Daug girdėjome e, informacijos e, apie tai, kad e, kaip vyksta darbas šioje srityje, buvo minėta apie 60 socialinės žiniasklaidos platformų. Tačiau norėčiau paklausti apie tai, kiek asmenų jums pavyko identifikuoti tose socialinės nešklaidos platformose asmenų, kurie vykdo nusikaltimus. Norėčiau pakalbėti apie kibernetinį saugumą, internetinį saugumą. Daug apie tai galėjome, girdėjome, tačiau e, vyksta nelegalus duomenų, nelegalus duomenų perdavimas, taip vadiname, me, e, tam, tamsiajame internete, slaptajame internete. Uh, norėčiau, kad tai pakomentuotumėt. Buvo pakomentuota ir direktyva dėl keliaivių duomenų įrašų sistemos, šiuo metu ji yra nagrinėjama, svarstama Belgijos parlamente. Skirtingai nei Europos institucijos, e, Belgija nori apriboti šio teisės akto e, apriepti. Tai yra pakeisti aprepti ir, ir e, rinkti duomenys ne tik apie keleivius skrendančius lėktuvais, bet taip pat ir apie krovininius lėktuvus. Ir kitokį transportą. Toliau turiu klausimą, kaip e, to, tų keliaivių duomenų įrašų sistemos e, duomenų mainai paveiks Europolo darbą ir ką Europolas galėtų nuveikti e, išsiaiškindamas, kaip teroristai išnaudoja migrantų srautus, kad su jais patektų į Europos, Sąjungo, Europos reikalų komiteto vardu Prancūzijos atstovė. Norčiau pasisveikinti su uh, visais dalyvaujančiais tarp parlamentinėme posėdėje nacionalinių parlamentų e, atstovais iš 23 valstybių. Norėčiau priminti, kad 90 procentų informacijos mainų ES e, vyksta tik penkių valstybių iniciatyvos dėka. Tai reiškia, kad suintensyvintas bendarbiavimas šioje srityje tikrai būtų naudingas, todėl būtina, kad komisijos narys Julian King, e, kur, kuris buvo ambasadoriumi Prancūzijoje, e, kad jis siektų, jog darbas šioje srityje būtų veiksmingesnis. Norėčiau pabrėžti, kaip svarbu e, užtikrinti tinkamą atstovavimą kontrolės grupėse iš visų parlamentų rūmų, iš abiejų parlamentų rūmų, iš kai kurių šalių. Mes ypač aktyviai dirbame kovoje su terorizmu ir trečiadienį teiksime rezoliucijos pasiūlymą šiuo klausimu, kad e, ir kad ir Senato atstovai būtų e, atstovaujami šios grupės darbe. Ir, ir tai tikrai sustiprintų tos institucijos darbą. Ačiū. Europos parlamento vardu. Thank you, Chairman. Um, my colleague, uh, Mrs. Gomez, made Mano kolegė pona Gomes, Gomes minėjo naująjį pasiūlymą dėl šaunamųjų ginklų direktyvos. Komisija siūlo neleisti uh, e, turėti namuose sportinių šaunamųjų ginklų fiziniams asmenims. Tačiau šie ginklai, ne vienas iš tokių ginklų nebuvo panaudoti neseniai vykdytose ter teroristiniuose išpoliuose. Teroristai naudojosi kontrabandą įvežtais šaunamaisiais ginklais arba perdirbti šaunamaisiais ginklais, jie visi buvo turėti neteisėtai ir todėl nu, bet kokie es masto draudimai čia nieko nekeičia. Turiu klausimą ponui Wainwright. Ar galėtumėte, remdamasi savo sukauptą patirtimi, pateikti mums konkrečių duomenų, skaičių, statistinio duomenų, kuri pagry, kurie pagrystų komisijos pradėtą kryžiaus žygį prieš pusiau automatinius šaunamuosius ginklus. Tai bus tikrai, didel, tikrai didelė aktualija nacionaliniuose parlamentuose artimiausių metų. Ponas Šinsovski v, iš ES reikalų komiteto iš Lenkijos. Use the microphone, press the button. Przepraszam, dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ačiū, ponė pirmininkė. Buvo išsakyta įvairių minčių ir žinoma, mes turėtume pagalvoti apie tai, kaip mes kitais metais užtikrinsime griežtesnę, veiksmingesnę parlamento kontrolę Europolo veiklai. Turėdami omenyje tą didžiulę riziką ir grėsmės, kurias patiriame šiuo metu, ypač dėl migrantų krizės. Daugelį sričių ES turėtų labai atsargiai elgtis sumažindama grėsmės lygį. Aš norėčiau paklausti jūsų kai ko kito, nesusijusio su konkrečiomis ir grėsmėmis. Tiesiog norėčiau paklausti, kokia rizika kyla iš bendro pobūdžio nusikalstamumo. Pavyzdžiui, dėl psichoaktyvių medžiagų narkotikų pakaitalų e, vartojimo. Valstybės narės kartais tiesiog nebesuvaldo situacijos. Ir mano žiniomis kiekviena valstybė skirtingai traktuoja šitas veikas savo teisės sistemuose. Galbūt Europolas, bendradarbiaudamas su valstybėmis narėmis, galėtų imtųsi iš šios temos, kadangi reikia įvertinti būtent šią situaciją, šios srityje. Katarina Čiuničių, prašau. Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjams. Uh, už pateiktą informaciją ir apie skirtingus aspektus paliestus, apie tai, ką reikėtų daryti, kad galėtume kovoti su iššūkiais. Aš visada rėmiau Europolo darbą ir iš, turėjau galimybę stebėti jų darbą iš arti. Taip pat norėčiau padėkoti Julian King už jo pastangas, kovojant su įvairiais nusikaltimais, įskaitant ir terorizmą. Aš esu parlamentinės kontrolės grupės narė ir tikrinamas, kontroliuojamas ne tik Europolo darbas. Ir labai svarbu suvokti, kaip veikia ši tarnyba ir taip pat reikia tinkamo bendradarbiavimo. Manau, kad tai vienintelė išeitis, kurią mes turime, siekdami kovoti su įvairaus pobūdžio nusik organizuotų nusikalstamumu ir terorizmu ir visais kitais nusikaltimais. Mes girdėjome apie visą plokštę skirtingų nusikaltimų šiandien. Norėčiau užduoti klausimą, kuris, kurį paminėjo Rob Wainwright. Europolas daug dėmesio skiria migracijos klausimui ir nelydimų nepilnamečių klausimui. Manau, labai svarbu ir sudėtinga atpažinti tuos nelydimus nepilnamečius ir čia taip pat labai svarbu tinkamai keistis informaciją, kadangi nelydimi nepilnamečiai dažnai negali būti apsaugoti nuo visų rizikų, su kuriomis jie susiduria. Uh, Todėl norėčiau jūsų paklausti, kad paaiškintumėte, ką dar galima padaryti šioje srityje ir kokie būtų jūsų pasiūlymai pagerinti situaciją šioje srityje. Ačiū, žinau, kad turime tik tai keletą minučių, todėl kiekvienas pranešėjas turės tik kelias minutės atsakyti į klausimus. Į visus klausimus turbūt bus neįmanoma atsakyti. Jūsų pranešimai per kelias minutės, kurias pasisakėte, labai ačiū už jūsų nuomonę išreikštą. Tačiau taip pat buvo ir konkrečių klausimų susijusių su, su Europolo agentūra ir turint omeny, kad čia su mumis yra Europolo direktorius, tai pasinaudokime progą jo e, parašyti atsakyti užduotus klausimus, nors laiko ir nedaug. Galbūt į visus klausimus ir nebus atsakyta, tačiau galbūt įmanoma kaip nors uh, apibendrinti ir iškelti pagrindinius klausimus, kuriuos, į kuriuos norėtume išgirsti atsakymą. Robo atveju norėčiau paklausti, ar turite klausimų atstovai, ypač iš nacionalinių parlamentų, gal atsakyti būtent į jų klausimus čia, kadangi laiko nedaug. Taigi pradėsime pirmiausia nuo komisaro Kingo. Gal galėtumėte į pagrindinius kažkokius klausimus ar punktus atsakyti. Ačiū. Ačiū už šiuos debatus. Manau, kad puiku, kad mes susirinkę čia Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai. Aš esu tikras, kad visais mūsų šiandien aptartais klausimais valstybės narės e, jau juos kelia ir juos nagrinėja, tačiau mes Europos lygiu taip pat turime padėti valstybėms narėms spręsti saugumo klausimus ir grėsmes. Tikiuosi, kad mums pavyks tai daryti kartu, įskaitant ir Europolo kontrolę. Kalbant apie teisėkuros ir teisės aktus, manau, kad taip, jie gali gerokai prisidėti prie viso proceso ir tikiuosi, kad iki metų pabaigos Šengeno kodeksas ir kiti teisės aktai mums padės bendradarbiauti minėtais klausimais. Taip pat klausimas dėl teisėtų šaunamųjų ginklų. Dar kartą norėčiau pakartoti, kad komisijos tikslas nėra trukdyti naudotis teisėtais turimais ginklais, kurie naudojami, pavyzdžiui, sporte. Tačiau mes susidurėme su iššūkiais įgyvendinimo srityje. Šiandien paskelbėme ataskaitą, kurioje rašoma, kaip padėti valstybėms narėms įgyventinti keliaivių domenų apsaugos įstatymą. Taip pat mes, kaip geriausiai naudotis esamomis informacijos sistemomis. Buvo minėta, kad labai svarbu užtikrinti duomenų apsaugą ir norėčiau dar kartą pakartoti, kad mes įsipareigojame ir mes siekiame visiškai užtikrinti duomenų apsaugą ir privatumą. Nes tik tokiu atveju, jeigu sugebėsime įtikinti piliečius, kad mūsų pastangos kovoti su terorizmu paremtos pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis, tik tada mes gausime reikiamą paramą. Kalbant apie mūsų informacinės sistemas, reikia gebėti jas kaip įmanoma geriau išnaudoti, taip pat pastebėti bet kokius trūkumus ir stengtis juos ištaisyti. Šiandien turėsime susitikimą su atstovais iš visų valstybių narių ir taip pat ES institucijų ir toliau pratesime darbą kalbant apie informacinių sistemų keliamus iššūkius. Aš Europos parlamente toliau teiksiu, parlamentui toliau teiksiu informaciją, taip pat ir nacionaliniams parlamentams apie mūsų darbą ir progresą. Kalbant apie finansavimą, norėčiau pasakyti, kad taip yra numatytas finansavimas padėti kovoti valstybėms narėms su kibernetiniais nusikaltimais, per nacionalinės programas, kurios jau egzistuoja. Taip pat, taip pat finansavimas numatytas ir kibernetinio saugumo strategijos srityje. Mes stengiamės ir siekiame padėti ir paremti valstybės narės. Taip pat labai svarbu paminėti, kad daugelis iš jūsų ne tik atstovai iš Junktinės karalystės parlamento paminėjo apie tai, kad gali būti, kad Junktinė karalystė paliks ES, tačiau norėčiau pasakyti tai, kad sveikinu tai, kad Junktinės karalystės vyriausybė pasirinko vadovautis naujojų reglamentu ir ateityje Taigi ir ateityje jos dalyvaus mūsų dabar aptariamuose susitarimuose. Kaip minėjau, per... norėčiau paraginti visas valstybės nares įsitraukti ir dalyvauti kiek galima daugiau mūsų siūlomose iniciatyvose siekiant sukurti tvarę ir saugę Europos Sąjungą. And straight to Rob Wainwright, please. Ir dabar e, žodis Rob Wainwright. Taigi iš karto pereisiu prie klausimų ir pasistengsiu atsakyti kiek įmanoma daugiau. Iškelti klausimai apie e, kovos su terorizmu žvalgybą. Norėčiau pasakyti, kad per pastaruosius keletą metų mūsų situacija žvalgybos rytyje gerokai pasikeitė, tai tam didelę įtaką turėjo siaubingi išpoliai Briuselėje ir Paryžiuje. Norėčiau pasakyti, kad užsienio kovotojai, didžioji dalis jų atvykę iš Irako ir jie nebuvo pažymėti duomenų bazėje Europolo. Norėčiau pasakyti, kad mes taip pat norime užtikrinti, kad būtų tinkamas žvalgybos duomenų keitimasis tarp policijos mm, tarnybų visoje Europoje. Norėčiau taip pat dar kartą pakartoti tai, kad Europolas e, laikosi trečiųjų šalių duomen, keitimosi duomenimis mm, reikalavimais ir mes e, galime duoti, teikti duomenis tik tai e, sutinkant, gavus, gavę sutikimą. Taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad Junktinė karalystė pasižadėjo dalyvauti minėtame reglamente ir jo gyvendinime, kadangi tai yra labai svarbu Europolo ateičiai, taip pat atsižvelgiant ir į tai, kad Junktinė karalystė dalyvaus šioje veikloje. Kalbant apie kitus klausimus. Europolo reglamentas, kuris buvo užbaigtas ir norėčiau padėkoti dalyvavusiems e, rengiant šį reglamentą. Taip pat norėčiau paminėti tai, kad Europolas uh, naudojasi visa įmanoma žvalgybinė informacija, turime prieimą prie domenų bazių ir mes apie jas informavome valstybės narės. Kol kas nesulaukime atsakymų iš valstybių narių ir jos nepaprašė pradėti naujų tyrimų. Mes ieškome saugių ir teisėtų būdų ir mūsų darbas bei kitų Teisės saugos institucijų darbas yra užtikrinti mūsų sienų apsaugą ir užkirsti kelią organizuoto nusikalstamumo grupuotėms pasinaudoti e, migrantais bei nelegaliai kirsti sieną ir tiesiog išnaudoti e, migrantų e, nepalankę padėtį kalbant apie žvalgybos domenų keitimusi su Norvegija, taip pat mes e, tai nuolat darome ir rezultatai yra svarbus. Norvegija yra viena iš pagrindinių ir aktyvių valstybių, kurios dalyvauja Europolo veikloje. Kalbant apie kontrolę, labai svarbu, kontrolė, Europolo veiklos kontrolė yra labai svarbu ir taip pat užtikrinti duomenų apsaugą. Labai svarbu, kad būtų užtikrinama kontrolė, kaip Europolas renka ir apsaugo duomenų apsaugą. Taip pat e, Europolas turi, Europolo tarnyba turi atskaitomybę prieš jūs visus. Ir vėliau apie šiuos tyrimus ir tikrinimus parengiamos ataskaitos. Kalbant apie naują duomenų apsaugos direktyvą, kuris įgalios 2018 metais. Ji yra labai svarbi, tačiau e, tikimasi, kad Europolas turės e, tinkamus, tinkamą prieigą prieima prie kitų valstybių narių domenų bazių tam, kad būtų užkilus tas kelias terorizmui ir užtikrintas ES saugumas. Buvo taip pat gerų pastebėjimų apie kibernetinį saugumą ir apie tamsųjį internetą, kuris e, yra naudojamas terorizmo grupuočių ir organizuoto nusikalstamumo grupuočių. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad policijai yra labai, svar, labai sunku tirti tą tamsųjį internetą, kadangi jis yra labai užkoduotas ir labai sunku e, nustatyti ten vykstančią nusikaltelių komunikaciją. Taigi reikia tinkamų priemonių, kurių imtųsi nacionalinės policijos pajėgos ir europinių lygmenių tam, kad būtų užkirstas kelias terorizmo ir organizuotų nusikalstamumo grupuotėms minėtame internete. Taip pat norėčiau paskatinti valstybės narės keistis keleivių duomenimis tarpusavie, tačiau tam turėtų pasitelkti Europolo tarnybą. Siekiama užtikrinti, kad keleivių duomenys būtų tikrinami ir saugomi centrinėje duomenų bazėje. Kalbant apie terorizmo e, srautus, norėčiau pasakyti, kad pirmą kartą buvo paskirti pareigūnai Graikijoje. Ir to tikslas yra siekti padėti Europos sienų ir pakrančio apsaugos pajėgoms užtikrinti saugumą prie išorinės sienos ir taip pat siekiant užkirsti kelią teroristiniams pasikesinimams arba e, sienos kirtimams. Ir galiausiai dėl klausimo apie šaunamosius ginklus. Neturiu čia direktyvos apie uh, E, teisėtai turimus šaunamosius ginklus. Tačiau mūsų strategija, kurią mes vadovaujamės, yra tokia, kad siūloma šaunamųjų ginklų direktyva sumažintų galimybę teroristams ir nusikalteliams gauti galimybę, tiesiog turėti galimybę įsigyti šaunamuosius ginklus. Kai kuriuose dideliuose nusikaltimų tyrimuose buvo nustatyta, kad buvo naudoti šaunamieji ginklai, kurie buvo vokti. Uh, Ir dar norėčiau pakartoti apie tai, ką minėjo komisija. E, pasigamintose šaunamosiose ginkluose, šaunamųjų ginklų atveju taip pat reikėtų na, užkirsti kelią tokiems e, atvejams. Todėl norėčiau paminėti, kad mes turime siekti užkirsti kelią nusikaltelėms gauti prieigą, įsigyti ir naudoti šaunamaisiais ginklais. Uh, Ir jeigu neatsakiau į kurį nors iš jūsų klausimų, kaip minėjau pirmininkui, galėčiau vėliau ir raštu atsakyti juos. Ačiū. Ačiū, Robai. Kolegos, Esu dalyvavęs daugelįje panašių tarp parlamentinių renginių, draugas su kolegomis iš Europos parlamento ir dažnai išeini ne, su nepasitenkinimo jausmu. Jūs dirbate daugiausia vidaus reikalų ir teisingumo komitetuose ir, ir žinau, kad jūs turite daug klausimų ir, ir komisijos nariui, ir, ir Europolo vadovui. Nebejoju, kad turėtumėte, dar žuotumėte daug detalesnių klausimų, bet dėja neturime tam laiko. Jeigu dar turite klausimų, perduokite juos mūsų sekretoriatui. Turėtume palaikyti šį simbolinį ir praktinį ryšį ir pabandyti juos atsakyti. Ir galiausiai dabar užbaigiamajam žodžiui e, galimybė ponui Reimbor pasisakyti. Tik labai trumpai prašyčiau. Ačiū, ponė pirmininkė. E, buvo žotas klausimas, ar aš tikrai esu tikras, ar, ar keliaivių duomenų įrašų sistema veiks veiksmingai. Žinoma, nė viena sistema negali užtikrinti šimtaprocentinio našumo. E, ir buvo akcentuotas ir našumas šios sistemos, taip pat akcentuota tarptautinė bendradarbiavimo svarba ir tuo pat metu būtinybę užtikrinti demokratišką tradiciją, tai yra užtikrinti demokratišką policijos darbo kontrolę, tuo pat metu užtikrinti asmenų laisvės, būtent ta, tas, ta pusiausvyrą, ta, ta skiriamoji linija, kurią reikia atrasti šiandien yra labai svarbi užduotis. Ačiū, kolegos, šis raundas baigėsi ir norėčiau e, kai ką pasakyti, ko nepasakiau šio raundo pradžioje mes periname į naująjį etapą, saugumo sąjungos etapą. Ir mes, Europos parlamento nariai, bandome parengti tos saugumo sąjungos koncepciją. Komisijos narys, kalbėdamas pradžioje, apie tai kalbėjo. Ir iš e, pono Wainwrighto ir jo kolegų darbo matote, kad agentūrai, Europol agentūrai tenka ypač svarbus vaidmuo čia. Uh, Šiuo metu Europos parlamentas e, nagrinėja nemažai dokumentų šios, šios ryties, e, baigiame nagrinėti kovos su terorizmu direktyvą, daugybę kitų susijusių šios ryties teisės aktų, kurie visi galios šioje srityje. Žinau, komisijos e, narys King nori, kad tai būtų svarbių prioritetų, tačiau teisės aktų egzistavimas yra prasmingas į tada, kai jie įgyvendinami. Uh, ir Europos parlamento nariai tai ypač akcentuoja, kai primame teisės aktus dėl e, pinigų plovimo, saugumo, kovos su terorizmu, keliaivių domenų įrašų sistemos, norėtume, kad tie tuos įstatymus valstybės narės ir įgyvendintų po to, kai, kai mes jau atliekame savo vaidmenį. Nors žinau, kad tai jų, taip pat jūsų prioritetas, vienas iš svarbiausių prioritetų. Kai kurie čia esantis kolegos yra pranešiai atsakingi už kai kuriuos išsvarstomi teisės aktų, pavyzdžiui, ponas Dėsdėmė yra už Europolo reglamentą. Dabar norėčiau padėkoti visiems trims kalbėtojams, komisarui Julian King, Europolo vadovui Robertui, Robui Wainwright ir Prancūzijos konstitucinių aktų komiteto vadovui ponui Dominikui Reinburg. Ačiū už tai, kad atėjote ir už tai, kad kalbėjote. Ir dabar, kolegos, iš karto pereiname prie antrojo raundo, antrosios temos nagrinėjimo. Norėčiau paprašyti kalbėtojus antrąją temą ateiti čia. Ir vykstančiam pasikeitimui pristatysiu antrąją temą, nes laiko tikrai turime nedaug. sorry we haven't really built in a, a much of a break here, so I'm just going to continue. Apgalėstauju, kad pertraukos negalime padaryti tarp dviejų temų. Ir pasistengsime, kad pasikeitimas kalbėtų įvyktų kiek įmanoma greičiau. So not so much time for selfies and um, other things. Okay. Actually, I will pause for just a second while the speakers come. Vienos sekundės pertrauka. Okay, colleagues, let's, um, let's begin. Um... Kolegos, tęsame darbą. Ačiū visiems už kantrybę. Dabar labiau pasigilinsime į Europolo kontrolės klausimą, užtikrinant veiksmingą šios institucijos e, kontrolę parlamente. Ir todėl dabar kalbėsime apie bendros kon parlamentinės kontrolės grupės darbo ypatumus, kaip numatoma naujajame Europolo e, reglamente. Kaip žinote, 2016 gegužė pirmininkų suiga e, priėmė sprendimą dėl bendros parlamentinės priežiūros, jungtinės parlamentinės priežiūros grupės kūrimo ir, ir tarp parlamentinio posėdžio surengimo. E, Gilinantis toliau į mūsų pasirinktą požiūrį ir aptariant nuveiktą darbą, e, išklausysime ponios Editos Pruntner, Slovakijos Respublikos e, Europos reikalų komiteto e, narės. Ji kalbės apie trejato, pirmininkaujančių grupių trejato darbo grupės darbą Europolo kontrolės grupės klausimų tas pirmininkavimo teitės apima Luksemburgą, Slovakiją, Estiją ir, žinoma, Europos parlamentą. Pone Funtner, žodis Jums pristatyti nuveiktą darbą. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, veľmi pekne ďakujem. Pirmininkė, gerbiami nariai, noriu padėkoti Libe komitetui tai, kad surengė šį susitikimą skirtą Europolui. Taip pat už tai, kad e, sukūrė bendrą parlamentinės priežiūros mechanizmą. Norėčiau pristatyti pirmininkaujančių grupių trejato darbą. Kaip žinote, trejato uh, grupėje yra Luksemburgo, Slovakijos, Estijos parlamento atstovai, Europos parlamento atstovai bei Slovakijos nacionalinės tarybos atstovai. Įkūrus šią grupę, jai buvo patikėta užduotis parengti bendros jungtinės parlamentinės priežiūros grupės e, darbo apmatus 2016 gegužės. Sprendimas buvo priimtas Luksemburge. Parlamentų vadovai sustarė dėl laipsniškos procedūros. Pirmasis etapas Pirmajame etape įvyko e, konsultacijos e, tarp parlamento atstovais Pačioje pradžioje darbo grupės nariai nusprendė, kad ta bendra e, parlamentinė grupė turėtų pradėti veikti iki Europolo naujojo reglamento įsigaliojimo 2017 gegužę. Ir kad reiktų nuspręsti, kaip jį e, posėdžiaus ir kas jai pirmininkaus. E, Darbo grupė parengė klausimyną, kuris buvo išsintinėtas visiems parlamentams e, rugsėjo pirmąją. Ten buvo trys e, esminiai klausimai apie darbo grupės, apie jungtinės grupės darbą, taip pat klausimas apie parlamentų patirtį, e, kontroliuojant įgyvendinimo agentūrų darbą atsakė 23, 23 parlamentų atsakymus laukiame. Taip pat Europos parlamentas pateikė savo atsakymus. Darbo grupė išnagrinėjo visą gautą informaciją ir, kaip matote, iš jums pateiktų uh, dokumentų atsakymai buvo E, įvairus, atsispind, ten, jos atsispindėjo skirtingi požiūriai, e, paremti priežiūros parlamentinių grupių darbo tvarkos taisyklėmis. Mes pateikėme pasiūlymus, remdamiesi klausiminio e, patiktais klausimais, ieškojame tarpinio, visiems priimtino kelio, siekėme užtikrinti pusiausvyrą, našumą, praktinį, e, ne, nepamiršti praktinio darbo aspekto. Ir mūsų parengti kompromisai taip pat paremti Europo, naujojo Europolo reglamentu. Ir mūsų pasiūlymų jums buvo išsintinėti šių metų lakrušio 22-ąją. Jie ir yra šiandienos diskusijų uh, pamatiniu dokumentu. Norėčiau dabar pristatyti tuos pasiūlymus, kuriuos parengė darbo grupė. Jungtinės parlamentinės kontrolės grupės narystė, remiantis parlamentų ir parlamentų atsakymais, e, jose nėra prie, išsakytas konkretus prioritetas vienam ar kitam variantui. Parlamentai mano, kad keli kelių nacionalinių parlamentų komitetų atstovai galėtų dirbti parlamentinės priežiūros e, komitete, tiksliau grupėje. Todėl mes manome, kad nacionaliniai parlamentai turėtų patys e, atskirai skirti atstovus iš šios grupės darbą. Svarbiausia, ką rekomenduotume, kad skiriami nariai turėtų reikalingos darbo patirties ir kad atstovautų aktualius komitetus ar pakomitečius. Taip galėtume atsižvelgti į skirtumus tarp nacionalinių parlamentų ir e, turėti galimybę dirbti su ekspertais. Dėl sudėties, dėl skaičiaus parlamentai nenurodė nieko konkretaus. Mes e, paminėjome visus įmanomo parlamentinio bendradarbiavimo formatus, nežiūrinti tai, nacionaliniai parlamentai ne, ne, nenurodė nei vieno formato, pasiūlė rinktis naują formatą. Todėl mes manome, kad šios grupės darbė reikės e, pasirinkti naują formatą. Kai kurie, kai kurie nacionaliniai parlamentai mano, kad e, grupės e, narių skaičius turėtų būti apspręstas tos grupės siekio našiai dirbti. Taip pat turime atžvelgti tai, kad kai kuriuose šalise egzistuoja dviejų rūmų parlamentų sistema. Konkretus narių skaičius. Čia taip pat yra nemenkų skirtumų parlamento atsakymuose. Todėl manome, kad nacionaliniai parlamentai gali būti atstovaujami, jos gali atstovauti nuo vieno iki šešių narių. Nacionaliniai parlamentai e, siūlo e, pasirinkti kitokį e, formatą Europos parlamento atveju, arba atskiri parlamento nariai, arba visas Libe komitetas. Darbo grupė e, analizavo galimus variantus, kiek narių galėtų būti grupėje ir manome, kad labai svarbu, jog toje jungtinėje grupėje būtų balansas tarp Europos parlamento narių ir nacionalinių parlamento atstovų, kaip numatyta Lisabono sutartyje ir kaip numatoma naujame Europolo reglamente. Atsižvelgdama iš šio klausimo sudėtingą pobūdį, džiaugiuosi to, kad mums pavyko pateikti tinkamą kompromisą. Manome, kad, nacional, kad nacionalinius parlamentus turėtų atstovauti po du narius, o e, tose šalise, kur yra dviejų rūmų parlamentas, turėtų būti iš kiekvienų rūmų po vieną narį. O iš Europos parlamento turėtų būti šeši nariai, iš viso grupėje turėtų dirbti 62 nariai. Mūsų darbo grupė mano, kad e, šis pasiūlymas ir leistų užtikrinti tinkamą atstovavimo balansą tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų ir kad nei, nei, viena, nei viena pusė neturėtų E, pusia, ne, neturėtų didesnės įtakos. Manome, kad ta priežiūros grupė turėtų būti aktyvi, dirbti veiksmingai ir imtis nagrinėti esminius klausimus. Trečia, pirmininkavimas, susitikimo vieta ir susitikimų dažnumas. Iš e, šį klausimą vėlgi sulaukėme labai nevienodų atsakymų iš nacionalinių parlamentų. Svarbiausia užtikrinti to, tos grupės e, praktinį darbą ir našumą. Analizuodami, išanalizavę atsakymus, mes e, šį, šią temą padalyjome į keletą grupių. Dauguma parlamentų mano, kad grupiai turėtų vadovauti Europos parlamento atstovas ir ES pirmininkaujančios valstybės parlamento atstovas. Uh, tai atitiktų Europolo reglamentą. Svarstėme taip pat, kaip dažnai ta grupė turėtų posėdžiauti. Mūsų darbo grupė rėmėsi, čia taip pat pasirėmė reglamentu, kuriame numa, tos, tos, darbo, tos grupės, kontrolės grupės egzistavimas numatomas tik tam tikrą laiką. Uh, Manoma, kad grupė turėtų e, susitikti bent kartą, aptarti metinį Europolo veiklos planą. Atsižvelgdami į tai, kad Europolo vadovo e, darbas nėra pribuotas laikė, taip pat siekdami šio užsikrinti jungtinės grupės darbo našumą, siūlome tai grupiai posėdžiauti kartą per metus. E, ir prireikus posė, susitikti ir posėdžiauti kelių dienų sesijoje. siūlome Europos parlamento atstovui ir nacionalinio parlamento atstovui būti e, bendra pirmininkis ir prireikus sušaukti nepaprastąjį posėdį. Darbo grupė siūlo, kad e, privalomas kasmetinis e, bendros grupės posėdis turėtų būti rengiamas Europos parlamente, o kiti m, mm, ypatingi e, posėdžiai šaukiami specialiai turėtų būti rengiami kitur su Europos parlamento pritarimu. Norėtume išgirsti jūsų nuomonę apie mūsų pateiktus pasiūlymus. Remiantis parlamentų, nacionalinių parlamentų vadovų išvadomis. Jūsų pasiūlymus atsižvelgsime kitame savo pasiūlyme, kurį tikimės per, persiusi nacionaliniams parlamentams iki šių metų gruodžio 16 dienos. Tuomet nacionaliniai parlamentai turės galimybę išsakyti savo nuomonę iki 2017 vasario mėnesio. Galutinė e, šios, šių pasiūlymų redakcija turėtų būti patvirtinta Bratislavoje e, balandžio pabaigoje nacionalinių parlamentų e, vadovų konferencijoje. Tai tiek. Lauksiu tolesnių diskusijų šiuo klausimu. Kadangi manęs laukia netidėliotini reikalai Slovakijoje, aš turėsiu išeiti iš posėdžio apie 17 valandą, bet mano kolegos liks posėdėje ir labai atidžiai klausysis diskusijų ir informuos mane apie visas išvadas. Ačiū. Šitas pasiūlymo projektas yra išdalintas jums ir laukiame jūsų atsakymo. Dabar pirmiausia išklausysime parlamento atstovo nuomonės, tai yra Augustinas Dijas de Mera, kuris yra bendra pranešėjas rengiant parlamento pranešimą apie Europolo reglamentą. Taigi, Kies de Mera, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti visus kolegas, kurie susirinko į šią antrąją mūsų posėdžių dalį. Norėčiau papildyti tą informaciją, kurią pateikė Slovakija, kaip pirmininkaujanti valstybė. Tai galbūt irgi bus naudinga informacija ir praturtins mūsų diskusiją. Pirmiausia, norėčiau išsakyti bendro pobūdžio minčių, pateikti informaciją, kurią turiu. Taigi aš kaip pranešėjas, rengdamas pranešimą dėl Europolo, parengiau uh, pirmąjį teksto uh, projektą, tai padariau 2013 m. birželio mėnesį. Ir norėčiau pasakyti, kad uh, septynis metus metus dirbame rengdami šį pasiūlymą dėl tą parlamentinės kontrolės grupės. Pirmiausia, aš buvau pranešėjęs dėl tarybos sprendimo. O tarybos sprendimas yra tas teisinis pagrindas, kuris nulėmė Europolo veiklą. O po to jau mes nuo 17 metų gegužės pirmosios dienos galėsime pasidžiaugti, kad įsigalioja Europolo reglamentas. Taigi aš atsižvelgiau į nacionalinių parlamentų atsakymus į šitą anketą ir jie buvo labai svarbus, kadangi ir lordų rūmai suvaidino šioje diskusijoje svarbu vaidmenį, bet to šią temą aš e, tariausi ir su tarybos atstovais ir vadovaudamasis 51 Europolo reglamento straipsniu supratau, kad pagal jį parlamentas ir nacionaliniai parlamentai gali sukurti šito e, komiteto struktūrą ir taip pat sudarinėti veiklos darbo tvarkė. Ir tai daroma pagal pirmojo protokolo devintąjį straipsnį. Kaip jau prieš pusę valandos kalbėjau, parlamento plenarnėje sesijoje gegužės 11 dieną buvo pritarta šiai idėjai Buvo patvirtintas Europolo reglamentas, kuris įsigalios, kaip jau minėjau, 17 metų gegužės mėnesį. Taigi, mm, svarbu buvo aptarti svarbiausius šito bendro komiteto veiklos aspektus. Slovakija, kaip pirmininkaujanti valstybė, kalbėjo apie tai, kad reikėtų susitarti dėl narių skaičiaus, dėl posėdžių skaičiaus, dėl to, kur vyks šitie posėdžiai. Visi tie pasiūlymai buvo pata... pateikti nacionaliniams parlamentams. Gavę atsakymus mes apibendriname apibendrinam gautą informaciją ir dabar po diskusijos šiandien turėsime parengti bendrą projektą kurį pristatysime parlamentų pirmininkų susitikimui Bratislavoje. Labai svarbu būtent iki to susitikimo susitarti, kadangi tikimės, kad šitas pasiūlymas gegužės pirmąją pradės galioti. Todėl pirmiausia, reikia turėti labai svarbu Europolo vaidmenį, kurį jis vaidmina kovojant su terorizmu. Turint turėti omenyje kylančias grėsmės, reikia visais aspektais vertinti ir stiprinti, žinoma, Europolo darbą ir mm, imtis prevencinės veiklos. Taigi Aš buvau pranešėjęs rengiant parlamento pranešimą dėl Europolo reglamento ir jame visada aš reiškiau savo pasitikėjimą Europolo veikla ir teigiau, kad reikia lybę komitete ypatingai, ypatingą dėmesį skirti tolesniai Europolo veiklą. 2002-2004 metais Aš e, atstovavau Ispanijos vyriausybei, kai buvo atliekamas Europolo veiklos vertinimas. Aš norėčiau pasakyti, kad Europolui tenka ypatingas koordinuojantis operatyvinės veiklos valstybėse narėse uždavinys. E, labai svarbu užtikrinti labai tvirtą parlamentinės kontrolės priežiūrą, bet to 88-ame reglamento straipsnė yra kalbama apie Europolo kontrolę ir ten sakoma, kad parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais turi ją įgyvendinti. Taigi komisijos pasiūlyme dėl Europolo pateikto 13 metais buvo šita nuostata pakankamai aptakiai suformuluota, tačiau aš pateikiau savo pranešime 200 pasiūlymą kuris yra nurodytas ir jūsų dokumentuose. Jame yra sakoma, kad labai svarbu įgyveninti 88 sutarties dėl ES veikimo straipsnį, o tai reiškia, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai kartu turi užtikrinti parlamentinę Europolo kontrolę. Kadangi Europolo uždavinys yra stiprinti nacionalinės policijos struktūras ir koordinuoti jų veiklą. Tai reiškia, kad Europolo veikla didžiai dalimi priklauso nuo veiklos valstybėse narėse, o kontrolė turėtų padėti užsitikrinti kuo didesnį pasitikėjimą Europolu, tai yra užpildyti tą spragą, kuri iki šiol buvo konstatuojama. Ypač svarbu keistis duomenimis siek, kai mes e, atliekama baudžiamai persekiojimą, kai mes imamės kokių operatyvinių priemonių, taip sekasi mums pakankamai gerai. Tačiau labai svarbu imtis ir prevencinės veiklos, o į ją įeina ir informaciniai mainai. Taigi dėrybose aš įdėjau daug pastangų, kad e, įtikinčiau komisiją ir tarybą, jei reikalingas šitas papildomas mechanizmas siekiant užtikrinti parlamentinę kontrolę. Dabar grįžtu prie konkrečių dalykų ir prie sudėties, prie pirmininkavimo, prie posėdžių skaičiaus ir jų vietos. Europos parlamento pranešėjui, man konkrečiai, labai svarbu, kad parlamentinė kontrolė būtų e, e, specializuota, nedidelės apimties ir veiksminga. Taigi reikalingas toks grupės dydis, kuris leistų sėkmingai veikti. Norėčiau tiesiog priminti, kad 88 sutarties straipsnis nenurodo kokių nors proporcijų tarp parlamento ir nacionalinių parlamentų. Ten yra kalbama apie e, tolygumą. O tai reiškia, kad ir iš parlamento pusės, ir iš nacionalinių parlamentų pusės reikia deleguoti kompetitingus asmenis, ekspertus iš atsakymų į anketą galiu teikti, kad buvo siūlyta iš konkrečių komitetų pasitelkti kolegas, tačiau tie komitetai nebūtinai yra ekspertai būtent šioje srityje. Ir taip pat buvo siūlyta, siūlyta įtraukti ir besikeičiančios pirmininkaučios valstybės atstovus. Taigi, siekiant kompromiso, reikėtų pagalvoti vis dėlto apie stabilų nuolatinį sekretoriatą ir taip pat pagalvoti apie finansinius aspektus, apie vertimą žodžių, raštų. Todėl pasirenkant buveinę arba darbo vietą, tai galėtų būti, žinoma, parlamentas. Ir siekiant užtikrinti tinkamą, veiksmingą parlamentinę kontrolę, reikėtų tiesiog siekti realaus įgyvendinamo kompromiso. Aš, žinoma, sutinku su trejeto mintimi, kad Europos parlamentas būtų įtraukiamas. Antra, turiu ir šiokių tokių abejonių, kurias reikėtų išsklaidyti tolesnių diskusijų metu. Šiandien girdėjau, kad viena valstybė siūlo pakeitimų. Jie yra priimtini, žinoma, jie yra reikalingi ir aš pateiksiu keletą pakeitimų siūlymų. Ir galiausiai dėl konkrečių veiklos uždavinių. Slovakija kalbėjo apie tai, tačiau norėčiau pasakyti, kad Europolo reglamento 51 straipsnėje tos užduotys yra labai aiškiai suformuluotos. Tiesiog norėčiau padėkoti Jums už Jūsų dėmesį, suinteresuotumą, už tai, kad Jūs atvykote į šį susitikimą. Ir dabar galbūt kiek sentimentų Atsiprašau, kad aš kiek sentimentaliau e, kreipiausi į, į Ispanijos parlamento atstovus. No, later, yeah. um, so, um, thank you very much. Ačiū. Ačiū už Jūsų analizę ir konstruktyvę kritiką. Manau, kad ji buvo labai naudinga. Ir dabar pereisime iš Vokietijos Bundestago <clears throat> parlamento pranešimo vidaus reikalų komiteto atstovo. Prašau, turite žodį. Ačiū pirmininkė, gerbimi kolegos. Šiandien mes susirinkome aptarti naujos parlamentinės kontrolės grupės veiklos matmenų. Visi supranta, kad labai svarbu šios struktūros veikluo, veikla, vaidmuo e, dabartinėmis sąlygomis. Ir todėl parlamentinį bendradarbiavimą reikia vertinti labai rimtai. Mes manome, kad parlamentinė kontrolė kaip nurodyta Lisabono sutartyje, turi būti užtikrinta būtent taip, kad galėtume padėti Europolui veikti. Pirmiausia, parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turi įsteigti atitinkamą e, struktūrą, kuri kontroliuos vykdomosios valdžios agentūrą. Tai yra pirmas e, žingsnis mūsų veikloje. Pavyzdžiui, jau įvyko konferencija dėl bendros užsienio ir saugumo politikos, taip pat dėl e, gerosios praktikos keitimus, e, pasikeitimo fiskal sutarties kontekste. Taigi aš norėčiau pritarti minčiai, kad reikėtų e, apriepti trejata pirmininkaujančių valstybių ir taip pat norėčiau padėkoti Slovakijai už nuveiktą darbą. Labai svarbu dabar sutart, Tai dėl to, kaip konkrečiai veiks šita e, struktūra. Bundestagas yra pateikęs pasiūlymų dėl šitos naujos struktūros. Aš norėčiau pakomentuoti kai kuriuos jų šioje diskusijoje. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir nacionalinių parlamentų atstovams, kurie aktyviai dalyvavo šioje apklausoje ir kurie dalyvauja skaitlingai ir šiame susitikime. Bundestago vardu mes pritarėme trejeto siūlymui, kad asmenys turėtų būti deleguojami iš parlamentų atitinkamų specializuotų komitetų. Ir taip pat mes siūlome, kad kont kontrolės komiteto kadencija būtų numatyta derinant su e, darbo parlamentuose e, kadencija. Mes manome, kad tai labai svarbu užtikrinti testinumą. Kontrolės struktūrės, tos nariai turi pažinti vienas kitą ir kaupti gerąją patirtį vieni iš kitų. Be to, mes manome, kad trejato siūlymas surenkti vieną susitikimą per metus yra priimtinas, tačiau pagal poreikį būtų galima sušaukti ir papildomų posėdžių. Tačiau Bundestagas siūlytų įforminti dviejų posėdžių dažnumą. Pagal Europolo reglamentą yra numatyta prievolė išklausyti Europolo atstovus. Pavyzdžiui, jeigu būtų elgiamasi pagal 13 straipsnio nuostatas arba pagal Kozak susitikimo nuostatas, tai šitie susitikimai turėtų būti šaukiami tais atvejais, kai iškyla netidėliotina būtinybė, siekiant užtikrinti sėkmingą šios grupės veiklą. Labai svarbu numatyti ir konkrečią darbo tvarkę. Ir šita kontrolė, kurią atliks šitas darbo grupė, turėtų būti veiksminga. Todėl labai svarbus ir narių skaičius. Trejetas siūlo po du atstovus iš nacionalinio parlamento, po vieną iš rūmų, jeigu šalyje yra dviejų rūmų atstovavimo sistema ir taip pat numato e, Europos parlamento šešių narių e, skaičių. Labai svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvę tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Nacionalinių parlamentų atsakymuose į anketą matosi tendencija deleguoti bent jau keturis narius iš Europos parlamento. Bundestago atsakymė taip pat pritarėme šiam siūlymui, šiandien galime dėl to diskutuoti ir susitarti, tačiau juk veiksmingumas priklauso ne da, nuo darbo grupės dalyvių skaičiaus, bet nuo veiklos pobūdžio, kurį taipogi šiandien turime aptarti. Gerbiamos kolegės ir gerbiami kolegos, norėčiau paminėti ir kai kurios kitus aspektus, kuriuos ne visiškai tiksliai suformulavo trejato atstovai. Bundestagui svarbu, pavyzdžiui, veikti labai greitai ir nedelsiant, tuo labiau, kad reglamentas įsigalios kitų metų gegužės mėnesį. Todėl Bundestagas siūlo aptarti visus klausimus susijusius su šios darbo grupės veikla. Tik taip bus galima veiksmingai pradėti darbą ir įgyvendinti tą funkciją, kuri tai grupė numatyta. Nereikia daryti tos pačios klaidos, kuri yra daroma nuolatinėse tarp parlamentinėse konferencijose. Kai du metus yra kalbamasi, diskutuojama dėl neišspręstų organizacinių klausimų. Turint tai omenyje, Vokietijos Bundestagas pateikė įvairiausių pasiūlymų dėl veiklos ir dėl procedūrų ir aš norėčiau tos pasiūlymus taip pat pakomentuoti. Pavyzdžiui, šitos grupės sudėties klausimas mūsų manimų yra labai svarbus, aktualus ir skubus. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie balsavimą, apie kvorumą. Mes neturime manyti, kad visi klausimai gali būti išspręsti išspręsti mm, užsitikrinant visų prita, pritarimą. Pirmiausia, reikėtų pagalvoti apie šitos kontrolės grupės įgaliojimus, ar pavyzdžiui, mm, grupės nariai galėtų kreiptis į Europos e, valdybą ir paprašyti informacijos, ar pagrindinių žmogaus pagrindinių teisių agentūra, Eurojus ar Frontex taip pat bus įtraukti į šios veiklos rytį, ar bus numatytas šiai darbai grupiai sekretariatas, kaip bus gaunama informacija, kaip bus teikiamos ataskaitos. Taigi čia reikalinga nuolatinė komiteto veikla ir taip pat reikalinga e, parlamentinė e, iniciatyva, turint omenyje ir kitas panašias tarp parlamentinės veiklos struktūras, turėtume pagalvoti apie tai, kaip padaryti procesus kuo sklandesnius ir veiksmingesnius. Todėl aš raginu trejoto atstovus kuo skubiau sušaukti teigiamąjį posėdį, kad šita grupė galėtų pradėti veikti kitų metų antroje pusėje. Mes turime tiesiog suformuluoti veiklos gairias, atsakyti į trejeto pateiktus klausimus ir išspręsti kitus dar neišspręstus klausimus trejetas yra numatęs gruodžio mėnesį pateikti koncepciją ir mes turime įnešti savo indėlį į šios tarlapantinės kontrolės grupės steigimą kad 17 metais, gegužės mėnesį, bus tu viskas aptarta ir kad šita tarplamentinė konferencija galėtų pradėti savo veiklą turėdami omenyje organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo grėsmės, turime parodyti, kad sugebame iš vien ir veiksmingai veikti. Iš tikrųjų, veikti turime dabar. Bundestago vardu norėčiau primiktinai paprašyti aktyviai dalyvaujant, sprendžiant visus šituos klausimus. Ačiū. Dar turime du paskutinius pranešėjus ir tada galėsime diskutuoti ir lauksime jūsų pasisakymų. Kitas pranešėjas Hans Born yra Ženevos ginkluotojų pajėgų demokratinės kontrolės centro tyrimų skyriaus vadovo pavaduotojas. Ir jisai siekėsi įkurti veiksmingus demokratinės kontrolės mechanizmus ir kuris būtų vykdomas Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Taigi, jūs galite dabar pristatyti savo pranešimą. Ačiū. Ačiū, kad pakvietėte mane dalyvauti šiame susitikime. Labai svarbu dalintis mūsų bendra patirtimi. Mano organizacija yra tarptautinė organizacija pagal Šveicarijos įstatymą ir Joje yra visos valstybės narės, es valstybės narės. Ir mes bendradarbiavame su skirtingais komitetais, skaitant ir Libio komitetą. Mes siekime užtikrinti priežiūros institucijų vaidmenį nacionaliniu lygmeniu ir taip pat atliekame tyrimus, kaip nacionalinės institucijos atlieka policijos ir kitų uh, pajėgų priežiūrą. Kalbant apie tai, kaip turėtų veikti institucija e, e, jau dalyvauja didelė dalis valstybių narių iš ES, iš viso yra daugiau nei 56 valstybės narės, iš jų uh, 56 e, nariai ir 6 Europos parlamento nariai. E, ir informacija, kurią mes galime pasiekti, yra prieinama žvalgybai ir policijai. Taigi komi, daug bus komiteto narių ir daug dėmesio bus skiriama strategijai strateginiams klausimams, o ne veiklos klausimams, tokiems kaip kokie turėtų būti Europolo prioritetai, kaip turėtų atrodyti ši organizacija ir panašiai. Manome, kad labai svarbu, kad ši grupė būtų įkurta ir manau, kad sutinku ir jau su išreikšta nuomonė, kad Europol, labai svarbu, kad Europolas būtų, jam būtų atliekama parlamentinė kontrolė. Taip pat svarbu, kad nacionaliniai parlamentai įsitrauktų į šį procesą. Labai svarbu, kad nacionaliniai parlamentai galėtų patikrinti duomenis, kuriuos policija pateikia Europolui. Vykdomieji sprendimai priimami policijos. Taip pat labai svarbu, kokia informacija teikiama Europolui. Nacionaliniai parlamentai taip pat turėtų gebėti keistis informaciją ir duomenimis apie, problem, apie susidariamas problemas. Taip pat labai svarbu gebėti vertinti ir kontroliuoti Europolo darbą ir tai, ar jo veikla e, atitinka subsidiarumo principą bei proporcingumo principą kadangi mes jau turime, e, mes jau girdėjome trejato pasiūlymus, 62 žmonės nariai, buvo pasiūlyta susitikti kartą, du kartus per metus. Ir kaip, kaip yra daroma nacionaliniuose parlamentuose ir e, kaip, žodžiu, ši visa veikla vykdoma valstybėse narėse. Jeigu pažiūrėsite įgaliojimus daugelio nacionalinių uh, parlamentų komitetų įgaliojimus, kalbant apie politiką, jų vidaus saugumo tarnybų veiklą, policijos veiklą. Jie siekia užtikrinti, ar policija ir vidaus saugumo tarnybos laikosi įstatymų. Taip pat galima patikti ir skundus, piliečiai tai gali padaryti. Uh, Šios parlamento grupės paprastai turi apie penkis narius. Čia yra vidutinis skaičius. Ir kaip, kokie tai nariai. Tai dažniausiai asmenys, kurie turi profesinės patirties, paprastai parlamentas skiria ekspertus ir taip pat labai svarbu kad tinkamai būtų atstovaujamos politinės partijos minėtose įstaigose. Taigi darbuotojų skaičius vyruoja tarp 5-10 darbuotojų. Taigi yra ekspertai atskiri, kurie yra akademikai, ekspertai, kurie yra puikiai išmano tam tikras temas. Tokiose šalise kaip Junktinėje karalystėje, Norvegijoje Taip pat e, tam tikrais atvejais gali pakviesti dalyvauti grupės darbe ir ekspertus priklausomai nuo poreikio. Susitikimų dažnumas taip pat varijuoja priklausomai nuo skirtingų valstybių narių parlamentų. Uh, Vokietijoje, pavyzdžiui, vieną kartą per mėnesį, kai kuriuose valstybėse susitinkama ir du kartus per mėnesį, dar priklausomai ir nuo parlamento sesijos dažnumo. Daugelie šalių šie susitikimai vykdomi už uždarų durų ir taip yra todėl, kad siekiama išvengti per nelik daug žiniasklaidos dėmesio. Ir dėl to susitikimai vyksta už uždarų durų ir be žurnalistų. Tačiau ataskaitos pateikiamos viešai. Tačiau žinom, kai kada yra ir um, išimčių, kai kuriais atvejais susitikimai organizuojami ir jie yra vieši. Darbo padalyjimas e, sprendžiamas pačių komitetų. E, tai, tai gali spręsti atskiros grupės arba pranešiai. Kalbant apie informacija ir prieiga prie informacijos. Valstybėse narėse, valstybės narės turi prieigą prie klasifik... slaptos informacijos ir įslaptintos informacijos ir tam tikrais atvejais e, grupės gali ją prieiti. Taigi priklausomai nuo įgaliojimų suteikiama prieiga prie minėtos informacijos. Darbuotojai taip pat turi pereiti tam tikrą patikrinimo, tam tikras patikrinimo procedūras, kad galėtų pradėti darbą. Įprastai organizuojami klausimai, tyrimai ir kitokie sustikimai susitinkama su aukščiausia valdžia, taip pat su. Taip pat rengiami, rengiamos ataskaitos, periodinės ataskaitos pabaigai norėčiau pasakyti, e, jeigu norite, kad ši institucija veiktų, europinių ir nacionalinių lygmenių norėčiau pasakyti, kad kuo mažiau narių, tuo veiksmingiau gali veikti ši grupė. Kitokio atveju tai bus daug sudėtingiau. Čia bus kaip toks nedidelis parlamentas. Siūlyčiau susitikimus organizuoti kartą per metus. ir taip pat dėl susitikimų dažnumo. Tarp tų susitikimų turėtų būti tam tikra sistema, kai būtų organizuojami darbo grupių susitikimai ir pranešėjai taip pat tirtų tam tikras atskiras temas, siekiant gilintis tam tikrose sritise, tokiuose kaip migracija, organizuotas nusikalstamumas, e, šal, kaimininės šalis ir kiti klausimai. Taigi, tam taip pat reikėtų sukurti tam tikrą pranešėjų sistemą, kuri leistų nagrinėti tuos svarbius klausimus. Pabaigai sukursite vykimo procedūros taisyklės, labai svarbu jas tinkamai apibriežti. Ir jeigu pasirinksite didesnį narių skaičių ir susitikti rečiau. Manau, kad veiklos gairės ir taisyklės turėtų būti, turėtų aiškiai apibrėžti tuos susitikimus. Taigi, ačiū uždėmesi. Ir paskutinis pranešėjas prieš mūsų diskusiją Ines Trenė Linič, vidaus reikalų ir saugumo komiteto iš Kroatijos parlamento narė. Ačiū. Hvala lijepa. E, poštovani kolege, drago mi je da danas sam ovdje s vama. Ačiū. Kolegos, man tikrai malonu būti čia šiandien ir pasidalinti Kroatijos Respublikos patirtimi šiuo klausimu. Prieš mane kalbėjęs e, kolega gana tiksliai pristatė ir Kroatijos situaciją kai parlamentas prižiūri policijos pajėgų veiklą. Patvirtinus Kroatijos konstituciją parengėme teisės aktus trijose srityse. Jie atitinka konstituciją, taip pat galioja administracinis suskirstimas kaip ir numatyta Konstitucijoje, ir taip vadinamas svertų ir kontrolės sistema. Kroatijos parlamentas. Kroatijos parlamentui patikėta kontroliuoti visas e, parlamentui atskaitingas institucijas, taip pat ir vyriausybę. O vyriausybė E, prezidentas ir parlamentas bendrai yra atsakingi už draugę priimamus sprendimus. Taigi, šitokioje sistemoje galiojant tokiai sistemai mes draugę kontroliuojame Kroatijos vyriausybės ir ministerijų darbą, taip pat ir policijos darbą. Kontrolės priemonės. E, kontrolė užtikrinama parlamento nariams užduodant klausimus, taip pat atliekant reikalingus tyrimus, taip pat per pasitikėjimo votumą, jeigu kalbame apie vyriausybę, arba ats, ats, ir atskirus ministrus. Kroatijos vyriausybės ir ministrų priežiūra atliekama ne tik pasitelkiant šias priemonės, bet tai yra dažniausiai naudojamos priemonės. Kroatijos Respublikos piliečiai piliečiams svarbu kasmetinė vidaus reikalų ministro ataskaita apie policijos darbą ir apie e, nacionalinės saugumos saugumo komiteto darbą ir ta ataskaita yra parengiama remiantis piliečių klausimais. Kaip įgyvendiname parlamento kontrolę? Vidaus reikalų ministras parengė apžvalgą, po, policijos pajėgų apžvalgą. E, dešimtajame dešimtmetyje mūsų valstybingumo aušroje e, ta atskaitomybė buvo numatyta ir parlamentui, ir ministerijai, tačiau e, konstatuojama tik tai at, at, ats, atskaitomybė atsakomybė už, vei, už veiklą. Uh, neminima ataskaita. Ir daugelį metų tos ataskaitos buvo rengiamos, tačiau nebuvo diskusijų. 2000-aisiais pasirodė, pirmą kartą pasirodė a, a, veiklos ataskaita ir buvo nuspręsta, kad vidaus reikalų ministras turi du kart per metus atsiskaityti Kroatijos Respublikos parlamente ir raštu pristatyti, ataskaitą, pristatyti raštišką ataskaitą apie policijos pajėgų veiklą Ir, ir, ir jeigu tik įmanoma, daryti tai ir dažniau. 2011 įsigaliojo naujas policijos įstatymas, jame e, išsauga tą prievolę teikti ataskaitą. Ta raštiška ataskaita apie policijos veiklą turi būti teikiama dabar kartą per metus. Taip pat turi būti perduota ir nacionalinio saugumo komitete. E, Kroatijos įstatymuose numatyta e, policijos pajėgų kontrolė ir tą kontrolę vykdo parlamentas. Vidaus reikalų ministras kartą per metus tikė ataskaitą apie ankstesnių metų veiklą. O policija vidaus reikalų ministerijos sistemoje yra kontroliuojama direktoriaus, o ne ministro. Direktorius atsiskaito ministrui. E, vidaus reikalų ministerijos vidaus reikalų ministras yra atsakingas už savo veiklą pagal jam patikėtas kompetencijas, tačiau jis turi apginti tą veiklos ataskaitą parlamente kasmet. E, parlamente e, vidaus reikalų komitetas svarsto tą ataskaitą, diskutuoja ir kasmet patvirtina arba ne, ją arba ne. Ir taip pat siunčia Europos parlamentui savo išvadas apie tai, ar ataskaitai buvo pritarta ar ne. Tokiu būdu užtikrinama bendra policijos pajėgų kontrolė einamaisiais metais. E, nacionalinio saugumo ir iš e, vidaus e, politikos parlamentinis komitetas taip pat dalyvauja šios ataskaitos svarstime. Rengiant ataskaitą remiamas piliečių peticijomis, taip pat yra aptariami pažeidimai, policijos darbė fiksuoti pažeidimai, pavyzdžiui, santykiuose su fiziniais asmenimis, yra numatyta galimybė parlamento komitetams imtis iniciatyvos, jeigu fiksuojami pažeidimai. Yra galimybė teikti asmenims anonimiškas peticijas, tai yra tikrai svarbus informacijos šaltinis nes žmonės gali mm, suteikti informaciją neatskleisdami savo tapatybės. Ankstesnėje kadencijoje, Kroatijos parlamento kadencijoje, kuris dirbo tik šešis mėnesius, buvo apie 30, ne 30 piliečių pateikė peticijas ir Kroatijos parlamentas jau ėmėsi nagrinėti devynes tokias peticijas, devinių skundų pagrindų. Atsižvelgiant į e, pranešto pažeidimo sunkumą galima atlikti tiesioginį ir netiesioginį tyrimą. Pavyzdžiui, galima, yra galimybė paprašyti vidaus reikalų ministerijos patikrinti e, informaciją. Kartais pateikiami labai sudėtingi skundai ir atliekant kontrolę ir priežiūrą reikia pasitelkti ir kitas institucijas, pavyzdžiui, pro, kreiptis į pro, prokuratūrą arba į kovos su korupcija ir organizuotų nusikalstamumų tarnybą arba išorės reikalų ministeriją. Tikrinami peticijoje išdėstyti faktai su atsakymu gautu iš ministerijos ir po to e, siunčiame atsakymą peticijos autoriui. Dažnai tai yra galutinis etapas procedūroje ir, ir peticijų, jei peticijų e, autoriai yra patenkinti, kad tuo atsakymu tuo viskas ir baigėsi. Jei ne, galima kreiptis į kitas institucijas atsakingas už policijos darbą, pavyzdžiui, ombudsmeno tarnybą arba vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybą bei komitetą, kuris e, dirba remdamasis patiktomis peticijomis. Jeigu išaiškėja nauji faktai tyrime, komitetas vėl kreipėsi vidaus reikalų ministerijas prašydamas paaiškinimo. Uh, ministerijos ir komiteto susirašinėjimas, komunikavimas gali užtrukti, bet e, darbas vyksta tol, kol peticijos autorius e, gauna jį, tenk, jį ją tenkinantį atsakymą. Ir e, Taip pat norėčiau paminėti apie tos, tos atvejus, kuomet pal, palesti ne tik visuomenės interesai būna, bet ir viešiai interesai yra fiksuojami tam tikri žaidimai. Pavyzdžiui, komitetas atliko netiesioginę kontrolę, remdamasis kai kuriomis patiktomis peticijomis, kur buvo kalbama apie neteisėtą policijos pajėgų veiklą e, fizinių asmenų atžvilgių, remiantis patiktais pareiškimais Buvo sukurta tyrimo grupė, ji nuvyko į kai kurias valstybės institucijas ir domėjosi tos institucijos darbu. Pavyzdžiui, apklausė šioje, šia, su šia istorija susijusius asmenys. Įvykusių susitikimų protokolai, visi surenkti duomenys yra pagrindas priimant sprendimą, ar įvyko koks nors pažeidimas ar ne. Ir visais atvejais, nežvelgiant į tai, ar, ar priimamas teigiamas ar neigiamas sprendimas dėl peticijos, e, bet kokiu atveju peticijos autorius gauna raštišką atsakymą. Vidaus reikalų ministerija taip pat dalyvauja šiame tyrimė jeigu yra pagrindo pradėti persekiojimą pagal surinktus faktus, tuomet įsitraukia ir prokuratūra. Nacionalinio saugumo komitetas tik, tik, tikrai privalo dalyvauti tokiame darbe. Jis užsima ne tik peticijomis, bet ir kita veikla. Nors peticijos, piliečių peticijos tikrai vaidina svarbu vaidmenį. Kit, Kiti Kroatijos parlamento komitetai taip pat e, imasi veiksmų pagal piliečių patiktas peticijas. Pavyzdžiui, kartais e, gauname peticijų apie pažydimus policijos darbe. Todėl kontrolės, todėl mūsų institucijos ir gyvendina joms patikėtą kontrolės funkciją. Ačiū. Ačiū. Anksčiau mes pasiūdama kavos, tačiau dabar, kadangi biudžetas yra šiek tiek sugriežtintas, negalime to padaryti, tiesiog už salės prieigų yra kavos aparatą, jeigu jūs tikrai pagėdautumėte kavos dvarą. Dabar iš karto pername prie diskusijų. E, Gruožio mėnesio viduje, viduryje mes manome parengti pakeistą pasiūlymo variantą, o po to jau grįžti prie jo dar kartą kovo mėnesį. Taigi jūs gavote pasiūlymą ir jeigu jūs komenduodami duodami, laikytumėt tik tai dviejų minučių, tai būtų labai gerai. Kolega Kola. Ačiū. Aš norėčiau pateikti keletą klausimų susijusius su šiuo pasiūlymu. Šitos darbo grupės arba e, struktūros įsteigimas ir jos sudėtis yra labai konkreti. Yra kalbama apie du asmenys iš valstybės narės ir taip pat po vieną iš kiekvienų rūmų. Tačiau tas santykis, lyginant su šešiais parlamentarais, yra visiškai neaiškus. Todėl kokia metodologija būtų vadovaujamasi atrenkant parlamento narius. Dėl posėdžių skaičiaus įvadinėje e, dalyje šiuose šios sutikimo dokumentuose yra kalbama, kad labai svarbu užtikrinti Europolo veiklui labai tinkamą demokratinę kontrolę, gryną demokratinę kontrolę. Šitas žodis yra labai svarbus, tačiau ta tikra, gryna demokratinė kontrolė, ar ji ji e, gali būti užtikrinama, jeigu bus susitinkama tik tai vieną kartą per metus. Tiesiog mes galbūt sureaguosime tik tai į metinę ataskaitą, o ne tiesiogiai dalyvausime Europolo veiklos kontrolėje. Ir reikia juk galvoti reikia apie naujus pokyčius, Europolę ir taip pat apie jo kasdienę veiklą, tačiau labai svarbu, kad Europolas pastoviai būtų vertinamas pagal tai, ar tinkamai įgyvenina jam numatytus įgaliojimus. Ir norėčiau paklausti, kaip bus nustatoma būtinybė sušaukti neįlinį arba antrąjį metų posėdį. Dėkoju. Iš tikrųjų dėkoju už Jūsų pastabas, jos buvo labai naudingos. Hammerberg iš Švedijos dabar. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Jau nekartą šiandien buvo pasakyta, kad šitas bendradarbiavimas yra būtinas, kadangi dabar susidurime su nusikalstamomis grupuotėmis, kurios kas kart vis didėja. Tačiau reikėtų nepamiršti ir to, kad vietos policijos struktūrų mm, veiklos vaidmuo yra labai svarbus, jo niekas nepakeis. Šita kontrolė yra reikalinga, tačiau ji turi būti veiksminga. Ji neturėtų apsiriboti vien tik tai vienu ar kitu susitikimu. Tiesiog žmonės turi patikėti, kad šita grupė atlieka labai svarbų darbą nacionalinių parlamentų atstovai turėtų būti tie, kurie žino, kaip veikia policija, kaip veikia nacionalinės policinės struktūros, naujas sekretariatas ir naujos išlaidos. Nežinia, ar jos visada pasiteisina. Tiesiog galbūt reikėtų apsiriboti tais parlamentarais, kurie turi profesinių žinių ir kurie yra nusiteikę ryštingai veikti. Kita vertus, sudėtis neturėtų būti dideli. Du, trys parlamentarai iš kiekvieno parlamento, ko gero būtų pakankamas skaičius, susitikti kartą, du kartus per metus taip pat yra priimtas pasiūlymas. Tačiau mes Švedijos atstovai abejojame dėl naujosios struktūros, naujos uždavinių, dėl to, ką jinai darys ir ko nedarys. Dėkoju. Dėkoju Pérez Lapezoran iš Ispanijos. Muchas gracias. Ačiū, pirmininkė. Is, Ispanija viena iš valstybių, kuri neatsako į klausimus pagal anketą, kadangi tai buvo laikina anketa ir mes nutarėme palūkėti. Laukėme didesnio stabilumo ir savo vyriausybėje, dabar jisai atsirado ir dabar jau mes galime atsakyti ir į šitos apklausos klausimus. Mes manome, kad vienas posėdis galėtų būti per mažai. Manome, kad reikėtų šaukti bent jau du šitos e, grupės susitikimus, kad galėtume užtikrinti kuo veiksmingesnę kontrolę una... Dėl narių skaičiaus. Mūsų šalyje yra dvi, du atstovų rūmai ir todėl mes manome, kad reikėtų atsižvelgti kiekvienos valstybės ypatumus ir todėl manytume, kad reikėtų rekomenduoti po du e, asmenys iš Senato ir iš Kongreso. Países... Buvo kalbėta, kad šita struktūra turėtų būti kuo mažesnė, tačiau kiekviena valstybė galėtų vis dėlto numatyti vieną, du mm, kalbėtojus e, mm, nuo savo šalies. Iš tikrųjų, mes galime dirbti gerai, mes juk nekalbame apie kokią nors uh, E, kitą funkciją kaip apie parlamentinę kontrolę. Taigi du susitikimai per metus ir du atstovai iš e, e, rūmų būtų tikriausiai geriausias sprendimas dėl bendro pirmininkavimo. Parlamento atstovo ir rotuojančios pirmininkaujančios valstybės atstovo. Iš tikrųjų, Taip yra dirbama visoje Europos Sąjungoje ir aš manyčiau, kad tai atitiktų ir mūsų šalies poreikius. Hartmann iš Vokietijos. Pirmininkė. Gerbiami kolegos, norėčiau padėkoti pirmiausia pranešėjui Destamėra, kuris jau ilgą laiką tiesiog e, dirbo e, skatindamas diskusijas šią temą. Tiesiog jam turėtume pirmiausia padėkoti. Šiame pranešime jį išklausus tapo, kad Europ... tapo aišku, kad Europolas turi pakankamai daug įgaliojimų ir turi juos plėsti. Pa, Europ... Europolas turi sugebėti veikti, tačiau vis dėlto jis turi įgyti pasitikėjimą, ypač tuo atveju, kai jam yra skiriama daugiau uh, įgaliojimų, tačiau tie įgaliojimai turi būti vis dėlto tikrinami veiksminga parlamentinė kontrolė. Būtent tą mintį mes e, Vokietijoje ypatingai norėtume išryškinti. Mes Bundestage aptarėme šiuos klausimus ir dar nesuformulavome konkrečių pasiūlymų. Jeigu mes iki gruodžio mėnesio ir apsispręsime, tai dar nereiškia, kad galėsime pradėti veikti. Mes turėtume atsižvelgti į visus pasiūlymus ir ko gero dar kartą susitikti, kad galutinai apsispręstume. Pavyzdžiui, mažumų teisė šio, teisė šioje struktūroje mūsų manimo yra labai e, e svarbios. Taigi keturių atstovų skaičius mūsų manimų yra pagristas. Žinoma, veiksmingai dirbti reikia. Čia abejonių nekyla, tačiau kita vertus reikia atsižvelgti į pakankamą atstovavimą. Jeigu jis nebus pakankamas, nebus tinkamas, tai šita struktūra neįgys pasitikėjimo, todėl mes ir toliau pasisakome už keturius atstovus iš valstybės narės ir už tai, kad prieš pradant veikti šiai struktūrai, reikia susitarti dėl mažumų atstovavimo ir dėl to, kaip bus konkrečiai veikiama, kokie duomenys bus e, tvarkomi ir apdorojami. Policijos veikla yra nacionalinės veiklos rytis ir todėl, jeigu norime ją pakelti į aukštesnį lygį, reikia užtikrinti tinkamą atstovavimą iš valstybės šalies. Kolegė, kolegė, e il ruolo attribuito dal Trattato di Lisbona ai Parlamenti nazionali. Kolegos, vienas iš aspektų, kurie buvo apibriežti Lisabono sutartyje, yra teisingumo sritis ir buvo nustatyta, kad parlamentai yra atsakingi. Mes esame atsakingi už tai, kad užtikrintume, kad parlamentai atliktų kontrolės veiklą. Ir ši, ši veikla, kur, apie kurią mes kalbame, yra nauja galimybė, kuri leidžia įkurti bendrą areną, kurioje mes galėtume dalintis uh, idėjomis ir taip pat padėtų mums kovoti su terorizmu. Mes galėtume dirbti kartu, dalintis ištekliais, bendradarbiauti ir taip pasiekti didžiausią veiksmingumą. Norėčiau padėkoti trejetui už jų pastangas ir už patiktus pasiūlymus. Norėčiau paminėti keletą aspektų. Kalbant apie ekspertus jungtinėje parlamento kontrolės grupėje, manau, kad svarbu siekti pusiausviros tarp veiksmingumo ir konfidencialumo, bei taip pat atsižvelgti ir į politinės, e, politinę kontrolę ir taip pat įtraukti Europolą. Aš sutinku su daugeliu minčių, kuriuos išsakė prieš tai e, pasisakęs kalbėtojas. Ir manau, kad atsižvelgiant į parlamento sudėtį, tai turėtų būti parlamento nariai priklausyti skirtingiems komitetams ir tai leistų užtikrinti veiklos testinumą. Kalbant apie darbo grupės, kuo daugiau asmenų turėtų dalyvauti darbo grupių veikloje. Kalbant dėl kontrolės, parlamento kontrolės grupę, manau, kad reikėtų svarbu užtikrinti, kad jos atžvelgtų į pagrindinius ES prioritetus ir padėtų kovoti su terorizmu. Europos parlamentas taip pat galėtų būti organizuoti į neįlinius susitikimus. Ir tai leistų keistis informaciją ir užtikrinti kontrolę kalbant apie saugumą, nacionalinį, regioninį ir europinį saugumą. Ir tai turės poveikį visiems piliečiams. Ačiū. Ačiū už galimybę tarti žodį. Norėčiau padėkoti kolegoms ir taip pat visiems dalyvavusiems trejato grupės, darbo grupės veikloje. Norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai valstybei ir Dijas Demera, kuris yra e, ilgalaikis ekspertas minėtoje srityje. Džiaugiuosi, kad šioje darbo grupėje buvo daug bendradarbiaujama ir atliktas darbas atitinka veiksmų planą, kuris buvo priimtas 2016 m. gegužę bei pirmininkų konferencijoje. Jeigu pažiūrėsime atsakymus, kurie buvo pateikti į minėtus klausimynus, labai svarbu rasti kompromisą ir racionalų sprendimą. Nebejotina, kad visų bendras tikslas yra sukurti veiksmingą, mažą ir specializuotą kontrolės grupę. Ir mes žinome, kad tai yra mūsų atsakomybė politiškai stebėti mm, darbo veiklą, įskaitant ir tai, ar užtikrinama pagrindinių teisių apsauga. Mes taip pat turime įrodyti piliečiams, kad ši, ši kuriama grupė bus veiksminga ir, ne, ir tai nebus tik tai dar vienas debatų forumas. Kalbant apie pagrindinius darbo metodus, darbo susitikimų dažnumą ir visos, šie, visos šios diskusijos yra gana sudėtingos. Tačiau nereikėtų daryti visko na, atvirkščiai. Pirmiausia, reikėtų nepamiršti, kokia yra mūsų užduotis, ko mes siekiame. Ir Tai yra apibriežta naujo reglamento 51 straipsnėje. Taip pat reikėtų nepamiršti ir kitų praktinių klausimų, kuriuos jau iškėlė mūsų kolegos. Ir šie klausimai turi būti atsakyti grupės viduje apie sekretoriatą, apie konfidencialumo kodeksą ir kitus klausimus. Manau, kad mes turime nuspręsti apie pačią grupę ir jos įkūrimą. Jau ir Kartais yra sudėtinga rasti konsensusą kitose tarp parlamentinėse grupėse, tačiau labai svarbu galvoti racionaliai ir pradėti bendradarbiauti kartu. Pirmiausia, reikia nuspręsti dėl grupės įkūrimo ir vėliau ji turėtų pradėti veiklą kaip įmanoma greičiau. Mes turime veiklos planą, kuriame apibriešta pagrindiniai tikslai. Ir mes jo turėtume vadovautis. Ačiū. Lopes Aguilar, Europos parlamentas. Turiu klausimą Hans Born. Man labai <clears throat> buvo įdomi ši lyginamoji analizė apie tai, kai, kokios skirtingos gali būti šios skyriaus formos, apie skirtingas strategijas ir apie tai, kaip gali bendradarbiauti policijos pajėgos. Jūs daug dėmesio skirite narystiai, įgaliojimų arba mandato trukmei, atsakomybių pasidalyjimui tarp skirtingų grupių. Tačiau man atrodo, kad lyginamai analizai taip pat svarbus ir parametrai, parametrai. Kokie parametrai yra e, būtent parlamentinės kontrolės parlamentai? Kokie parlamentai yra numatomi, kokios yra politinės pasiekmes, e, kad būtų kad, kadangi visą tai, visam tam reikia politinės atsakomybės ir manau, kad šis elementas lyginamai analizai yra labai svarbus, atsižvelgiant į tai, kad daugelis nacionalinių parlamentų kontrolės kontrolė <clears throat> le, e, taip pat apima tam tikrą ir politinę atsakomybę. Taigi, kart kai kuriais atvejais netgi reikalavimą atsistatydinti atsakingųjų tam, tikrų, tam tikrais atvejais, jeigu nevykdoma veikla ar įgaliojimai. Taigi siekiama, kad nacionaliniai parlamentai ar skyriai galėtų imtis tam tikrų veiksmų, tačiau Europos parlamente dažniausiai yra kiek kitaip. Taigi lyginant parlamento kontrolę, kurį atlieka Euro, Europolas, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šio klausimą. Ačiū grįžtant į nacionalinius parlamentus, e, Junktinės karalystės atstovas. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau Lordų rūmų e, darbą pabrėžti šiame kontekste bus patikta netrukus ataskaita apie saugumo situaciją Brexit kontekste ir ši ataskaita bus pateikta gruodžio 12 dieną. Norėčiau pabrėžti, kad 62 nariai yra labai didelis kontrolės grupės narių skaičius, tačiau taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad reikia atstovauti daug skirtingų grupių. Taigi manau, kad šis skaičius yra optimalus atsižvelgiant į tai, kad yra daug skirtingų parlamentų. Kalbant apie dažnumą, manau, kad Hans Born teisingai pasakė, kad jeigu tokio, toks susitikimas vyks kartą metus ir tęsis tris dienas, tai bus labiau konferencija. Manau, kad reikėtų organizuoti susitikimus, pavyzdžiui, du kartą į pus, vieną susitikimą kas pusę metų. Ir kontrolė veiksmingesnė, jeigu e, laikotarpiai, kurie yra vertinami, yra trumpesni. Ir antrą norėčiau pabrėžti taip pat tai, kad kalbant apie teisingumą, mes kalbam ne, ne tik apie įgyvendinamą teisingumą, tačiau ir apie tai, kad matoma, kad jis yra užtikrinamas ir vykdomas. Todėl labai svarbu atsakomybė ir Čia tai, tai ypač svarbu šalies, kuri pasiryžo palikti ES kontekste. Kai kuriais atvejais paaiškėjo, kad institucijos nėra atsakingos, todėl reikėtų visus šiuos klausimus atsakyti. Ir jeigu šią veiklą vykdysime gerai ir veiksmingai, tuomet tai padarys teigiamos įtakos ES ir ES įvaizdžių. Tai taip pat E, taigi labai svarbu atsakomybė. Ačiū. Taip pat. Taigi, taigi dar labai dėkoju už jūsų pranešimą ir dabar bus kitas galimybė pasisakyti. Aišku, mes nežinome, kokia yra tiksli situacija Europolo kontekste, tačiau informacija yra gale ir suteikiant Europolui naują vaidmenį labai svarbu užtikrinti tinkamą kontrolę. Todėl manau, kad galime aptarti pateiktus pasiūlymus ar tinkami pasiūlymai dėl dydžio narių skaičiaus. Tačiau, manau, svarbiau yra užtikrinti tai, kad būtų atliekamas darbas, kaip parlamento kontrolės grupė gali imtis atskirų atvejų ir juos nagrinėti. Manau, kad narių skaičių galime didinti ir mažinti, susitikimų dažnumą taip pat galime keisti, tačiau svarbiausia yra pats darbas, kuris atliekamas tarp minėtų susitikimų ir tas darbas ir yra pats svarbiausias apie jį ir turėtume kalbėti, kaip mes norime atlikti tą darbą. Ačiū. Um, uh, Ačiū. Mane tikrai nustebino, kad taip glaudžiai ir, ir trumpai pasisakėte. Ponas Terikabras, Europos parlamento narys. Ačiū pirmininkė. Buvo pasakyta daug įdomių dalykų. Noriu akcentuoti keturis man atrodo, svarbiausius dalykus, kurie padės su, sukurti sėkmingą kontrolės grupę. E, tai pasakyti, bet noriu pabrėžti. Parlam, turi būti atstovaujamas parlamentų mažumos naujoje priežiūros kontrolės grupėje ir turėti galimybę būti išgirstos. Tai aktualu apsprendžiant komiteto sudėti ir jo darbu, pavyzdžiui, balsuojant dėl rezoliucijų, apsprendžiant, koks kvorumas galios, kaip bus rengiami dokumentai. Antra, e, visapusiška prieiga prie informacijos turi būti užtikrinta visiems parlamentams ir visiems Europos parlamento nariams. Trečia, kontrolės tikslas turėtų būti e, užtikrinti pasitikėjimą. Tai reiškia, kad turime būti arčių, arti piliečių, pavyzdžiui, renkti viešus posėdžius arba viešus susitikimus su e, specialistais. Galbūt reikėtų kreiptis į Europos pagrindinių teisų agentūrą ir ją įtraukti į šį darbą. Ketvirta, kontrolės grupė neturėtų būti didžiulė institucija. jei sieksime dirbti našiai. Kadangi kai kuriuose valstybėse narės yra tik tai vienerių rūmų parlamentas ir komitetas, numatoma, kad komitetas posėdžiaus kartą per metus, galbūt dviejų dienų sesijoje, siūlyčiau apriboti narių skaičių. Žinau, kad tai labai prieštaringas e, klausimas, vis tiek, bet vis tiek pasakysiu tai bus kitokia nuomonė nei daugumos e, iki manęs kalbėjusiųjų, bet tai nesvarbu. Siūlyčiau apriboti visos grupės narių skaičių, kad, kad, būtų net, kad jų būtų nedaugiau 30 narių grupė. Po vieną narį iš vienos valstybės narės ir šešis, šeši Europos parlamento nariai. O pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai irgi turėtų būti nariais tos grupės šešėlinį pranešėjai pranešėjas dirbantis Europos parlamente ir, dirb, ir nagrinėjantis tuos klausimus. Ponas Stauts iš Vengrijos. Ačiū. Pirmininkė, Vengrijoje e, mes matome, kad migracinis spaudimas ir terorizmo grėsmė verčia mus dirbti, veikti drauge ir galbūt geriausia priemonė tai daryti bendradarbiaujant su Europolu baudžiamojo e, tyrimo srityje. E, migracija yra labai aktualus klausimas. Džiaugiamės naujuoju Europolo reglamentu, tuo, kad Europolo mandatas išplėtojamas ir kad numatoma galimybė kovoti su terorizmu ir tarp valstybiniais nusikaltimais. Uh, kovoje su terorizmu turėtume e, ypač kovoti su tais, kurie padeda teroristams. Turime kaupti informaciją, bet taip pat ją analizuoti ir paskui teikti valstybėms narėms. Tik tuo atveju turėsime galimybę veikti drauge. Parlamentinė kontrolė, apie kurią kalbame dabar, taip pat svarbus dalykas, tikimės, kad e, bus pažangos šioje srityje. Ką galėčiau pridurti? Manau, kad vieno e, susitikimo per metus per mažą reikėtų galbūt dvi, reikėtų dvi, ne, ne du susitikimai būtų per mažai, man atrodo, norint tikrai užtikrinti parlamento kontrolę. Gerai būtų, kad e, pirmininkavimas e, šiame komitete keistusi, būtų rotavimo pagrindu. Sultai apsvarsyti dėl kalbų režimo. Reikėtų taikyti Stoholmo gairės, kurios taikomos ir mm, pirmininkų suigai. Ponas Dimitriev iš Kipro toliau. Kipras mano, jog šios jungtinės parlamento grupės darbo prioritetai yra labai svarbus, kaip ir e, darbo metodas. Kaip ponas Dėsdamir, kaip ponas Holmes sakė, reikia pasirinkti tokį metodą, kuris leistų lankščiai dirbti Tai būtų neįmanoma, jei iš, iš kiekvieno parlamento būtų mažiau nei du nariai, plus šešis Europos parlamento nariai. Ir tokiu atveju susidaro 62 nariai. E, posėdžių dažnumas. Reikėtų renkti daugiau nei vieną posėdį per metus. jei norime, kad ta grupė užsimtų ne vien tik aktualiais klausimais, jeigu norime, kad ji taptų konferencijos tipo struktūra. Kiekvienai valstybei reikia suteikti lankstumą, kad ji galėtų pasirinkti savo atstovus, e, atsižvelgdama į tų atstovų patirtį ir žinias. Būtent tie žmonės apspręs šios darbo grupės e, darbo svarbą. susitikimą sprendimą dėl susitikimų neturėtų priimti nacionaliniai parlamentai. Reikėtų renkti ypatinguosius susitikimus. Reikėtų ir pakomitė, reikėtų, kad pakomitetis patikslintų e, šios grupės vaidmenį. Ir visi nacionaliniai parlamentai turėtų būti atstovaujami visuose pakomitečiuose. Jeigu tai nebus užtikrinta, uh, e, nebus prieigos prie visos informacijos, be abejo, nes su slapta informacija reiktų elgtis taip, kaip mes elgiamės nacionaliniuose parlamentuose. Pirmininkas, jau sakiau pradžioje kolegos, kad šis posėdis transliuojamas internetu. Tiesiog noriu Jūs informuoti dabar apie tai. Toliau ponas Šedbaras iš Lietuvos. Gerbimi kolegos, iš tiesų kalbėjusieji iškėlė ne vieną svarbų klausimą. Aš porą irgi norėčiau problemų paminėti. Iš tiesų tai, ką mes šiandien darom, tai yra kalba apie visiškai kitokią Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų bendros veiklos formą. Ir labai norėtųsi, kad pasisektų nes juk panaši problema ir panašus uždaviniai laukia ateityje, kalbant apie Eurojusto veiklą. Tai todėl labai atidžiai turėtume susiplanuoti savo veiksmus. Ir kitas dalykas, kas yra labai svarbu, tai yra parodyti nacionaliniam parlamentam, parodyti nacionaliniam valstybėm, kad jos yra svarbios ir kad gali kartu veikti ir įtakoti procesus. Žinoma, labai yra įvairios nacionalinių parlamentų nuomonės dėl grupės dydžio. Tačiau grupės dydis tikrai turi priklausyti nuo to, kokius tikslus keliam. Ar tai yra tik formalus ataskaitos klausimas, ar tai yra veiksminga parlamentinė kontrolė, kaip mes įpratę daryti nacionaliniuose parlamentuose. Ir čia yra susiję dar su vienu klausimu. Tai yra tarpusavio pasitikėjimo tarp Europolo tarp policijos ir tarp grupės narių. Čia uždavinys nacionaliniams parlamentams, žinoma, atrenkant e, atstovus, bet kartu reikia matyti galvoti apie tam tikrus kriterijus, nes informacija, kuria bus keičiamasi grupėje, yra labai jautri, susijusi su asmens duomenų apsauga, su įslaptinimu, todėl tai irgi, matyt, kalbant apie dydį, reikia į tai atsižvelgti. Na, o prieš mane kalbėjęs kolega labai teisingai pastebėjo, juk formos gali būti ne vien plenariniai posėdžiai. Formos turbūt gali būti įvairios. Pogrupiai, darbo grupės regionai, regionais ir taip toliau. Todėl e, galima galvoti apie efektyvesnį darbą ir kitomis formomis. Dėkui. Um, we still have two more colleagues um, Dar du kolegos norintys pasisakyti iš nacionalinių parlamentų, bet žinau, kad kolegė jau dabar turi išvykti, kad nepavėluotų į lėktuvą ir dabar norėčiau paprašyti ją pakomentuoti. E, ji e, buvo iki, iki šiol, kad galėtų tai padaryti. Paskui dar sutiks žodį poniai Kozmopolį ir poniai Šenovskį. Po kalbėtojas, kuri pasisakys dabar, prašau. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, dovolte, aby... Gerbimi kolegos, aš norėčiau padėkoti savo vardu ir darbo grupės vardu už jūsų komentarus, už konstruktyvius pasiūlymus. Mums labai malonu girdėti, kad mūsų nuveiktas darbas dėl šitos jungtinės parlamentinės darbo grupės įsteigimo susilaukė pritarimo ir po to, kai aš išklausiau jūsų pasisakymų diskusijose, supratau, kad jūs iš esmės pritarėte mums. Šios dienos diskusija parodė, kad lieka klausimų, kuriuos dar turėtume toliau aptarinėti Tiesiog mes pabandysime įvertinti jūsų išsakytas mintis ir pastabas ir po to iki e, gruodžio 16-osios tikimės išsiuntinėti jums pakeistą mūsų pasiūlymo variantą. Konkrečiai dėl pasiūlymų, dėl šitos darbo grupės veikimo būdo ir dėl struktūros. Tai iš tikrųjų kai kurie pasiūlymai galėtų būti įtraukti į mūsų veiklos metodus. Mes manome, kad svarbiausias dalykas būtų sutelkti dėmesį į esminius dalykus ir mes tikimės, kad iki 17 metų gegužės mėnesio mes susitarsime dėl visų minėtų klausimų pagrindinis uždavinys yra susitarti dėl mūsų veiklos principų, priimti sprendimą, tačiau tai reiškia, kad diskusijos turi vykti ir toliau. Viskas, dėl, ką jūs pasiūlėte, bus įtraukta į naują mūsų pasiūlymo variantą. Dėkoju. Taigi kolegė išvyksta, tačiau jos komandos nariai lieka, jie žinoma išklausys jūsų pasisakymų. Dėkoju jai, kad dar suspėjo atsakyti į kai kurios klausimus. Dabar kolega iš Graikijos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα... Ačiū pirmininkė kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti darbo grupiai ypač e, Slovakijos atstoviai, kuri koordinavo šitą darbą kaip pirmininkaujantis valstybės atstovė. Tačiau norėčiau išsakyti ir keletą komentarų savo ruoštų. Pavyzdžiui, dėl pirmojo ir antrojo klausimo. Mūsų parlamentas pritarė šiems pasiūlymams kadangi mums reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp nacionalinių parlamentų atstovų ir Europos parlamento atstovavimo. Ir, e, o šitas konkretus deleguotų narių skaičius leis užtikrinti tinkamą pusiausvyrą, dialogo galimybę ir taip pat pakankamo lygio konfidencialumą. Dėl trečiojo klausimo. parlament, daugumos parlamentų atstovai norėtų, kad būtų susirinkama du kartus per metus. 22 mm, parlamentai atsakė už du, pos, mm, pasakė už du posėdžius ir tik tai 10 už vieną. Pirmajame pusmetyje yra siūloma uh, E, susitikti pirmininkaujančioje valstybėje, o antrajame pusmetyje Europos parlamente. Vien dėl to, kad e, taupytumėme e, išlaidas, bet to reikėtų pakalbėti, turėti omenyje, kad parlamentas turi tinkamas galimybės, turi infrastruktūrą, tačiau kita vertus du kartus susitikti per metus reiškia, kad grupės nariai turės turėti daugiau galimybių susipažinti su dokumentais, vadovaujantis 61 sutarties straipsnių ir taip pat galės įvertinti, susipažinti su praėjusiu metu ataskaita. Taigi, mes norėtume, kad šita ataskaita būtų pateikta iki pirmojo pusmečio pabaigos, o antrojoje mm, metų dalyje galėtume jau įvertinti šitą ataskaitą ir galvoti apie kitų metų veikslą. veiklą. Labai svarbu užtikrinti mūsų veiklos skaidrumą, o bendradarbiavimas policijos srityje yra ypatingai sudėtingas sritis, svarbis sritis ir mes turime ypatingą dėmesį skirti duomenų apsaugos klausimas. Taigi mes turime užtikrinti veiksmingą parlamento kontrolę. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti trejeto atstovams už suformuluotus pasiūlymus, net norėčiau pasidžiaugti ir demokratiškais principais, kurie E, užtikrina bendradarbiavimą, konsultacijas su valstybių narių parlamentais. Tik taip yra įmanoma pasiekti kompromisą. Atsakymas į pirmąjį ir antrąjį klausimą yra akivaizdus. Būtent nacionaliniai parlamentai turėtų nuspręsti, ką deleguoti į šitą darbo grupę. Atsakant į antrąjį klausimą konkrečiai dėl deleguojamų į darbo grupę narių skaičiaus Pirmiausia, reikėtų įvertinti, koks dalyvių skaičius leis veiksmingai dirbti šiai grupiai. Kita vertus, jeigu apsiribuosime tik tai dviem nacionalinių parlamento atstovais, tai tuomet galbūt neiš, ne, nepakankamai išklausysime plačių valstybių e, balso, kadangi neįtrauksime galbūt opozicijos atstovų. Todėl reikėtų galvoti apie keturis. Vokietija ir Ispanija siūlė keturis, bet mes galvojame, kad tas pasiūlymas yra priimtinas. Trečias klausimas. Kur turėtų vykti darbo grupės susitikimai? Šitie trejų pasiūlymai mums yra pakankamai nepriimtini. Galbūt ieškant kompromiso reikėtų pagalvoti apie daugiau negu vieną posėdį metuose. Be to buvo siūloma laikytis principo, pagal kurį pirmininkaujanti valstybė priimtų grupę posėdžiauti į savo šalį, o po to kitas posėdis galėtų vykti Europos parlamento patalpose o tai reikštų, kad būtų šaukiami trys posėdžiai per metus, du kartus pas pirmininkaujančią valstybę ir vienas e, e, Europos parlamente. Dės Demera pirmiausia atsakys į klausimus. Aš norėčiau trumpai atsakyti klausimus ir sureaguoti į pasiūlymus. Iš tikrųjų, diskusija buvo labai turininga. Aš supratau, kad reikėtų daug ką patikslinti. Europolas nėra kokia nors eilinė agentūra. Ir jos negalima lyginti su valstybių narių policijos uh, struktūromis. Tai nėra struktūra, kurią galima lyginti su valstybės narės policija. Tai yra Europos masto agentūra, kurios uždavinys kovoti su nusikalstavumu. Dar kartą grįžkime prie Europolo priedermės - užtikrinti bendradarbiauti. Veikti kartu valstybių narių policijų struktūroms rinkti ir tvarkyti informaciją ir daryti atitinkamus apibendrinimus kovojant su nusikalstamumu. Taigi, jeigu mes kalbame apie šios agentūros kontrolę, tai pirmiausia turėtume, turime turėti omenyje e, ne tik įprasta valstybės narės parlamento policijos kontrolę. Tai, ką pasakė kolega Born, iš tikrųjų buvo labai e, teisinga ir įdomu. Ginkluotųjų pajėgų demokratinė kontrolė. Iš tikrųjų tai ne taip. Jeigu pažvelgtume, kaip yra atliekama demokratinė kontrolė kitose institucijose, tai šiuo atveju situacija yra kitokia, kadangi mes kalbame apie Europolą. Europolas yra ta išskirtinė agentūra, kuriai yra taikoma ši demokratinė kontrolė. Be to, kitas klausimas, kuris man buvo labai svarbus. Štai koks. Aš pritariu trejoto kompromisiniams pasiūlymams, tačiau nenoriu taikstytis su siūlymu Europos parlamentui numatyti tik tai šešias vietas. Iš tikrųjų, reikia vadovautis tarybos sprendimu. Ši struktūra dar nėra sukurta, ji yra tik tai kuriama ir Europos parlamentarai tikrai nesitaiksis su tuo, kad e, jam siūloma tik tai e, šešios vietos šio darbo grupėje. Iš karto norėjau apie tai užsiminti. Žinoma, mes galime lankščiai įvertinti šitą pasiūlymą, kurį pateikė e, trejetas, tačiau mes e, nelabai sutinkame su šiuo pasiūlymu. Sutarties 88 straipsnis numato, kad šitą kontrolę turi užtikrinti nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas. Todėl šitas santykis neturėtų būti toks, pagal kurį Europos parlamentui numatoma daug mažiau mm, vietų, tuo labiau, kad parlamentas yra bendra teisėkuros institucija kartu su taryba ir komisija. Aš manau, kad parlamentui turi tekti daug svarbesnis vaidmuo. Labai svarbu, mano manimu, kad iki šiol nacionaliniai parlamentai nebuvo pakankamai įtraukti. Ir dabar mes ir siekiame juos susigražinti į ES procesų atgaivinimą. Kodėl e, tai reikia daryti, tai lemia ir susiklošusi situacija. Dar kartą grįžtu prie narystės, prie narių skaičiaus, dėl jo aš esu pasirengęs ir toliau dėrėtis ir diskutuoti, tačiau šiandien buvo išsakyta nuomonių, kad šita struktūra turėtų būti maža, kad jinai galėtų veikti ir kad tas, ta veikla būtų produktyvi. Daug kas šiandien iš, reiškia susirūpinimą dėl dviejų dalykų. Dėl 51-ojo, pavyzdžiui, starties straipsnio. Tai e, straipsnis, dėl kurio aš pateikiau savo pakeitimo siūlymą, kurio numeris yra 200. Pirmiausia, reikia suformuluoti šitos darbo grupės veiklos e, sritis. Tai mes turime padaryti. Be to, taip pat buvo mm, išreikšta abejonių dėl e, tolesnių e, veiklos etapų. Po to, kai pradės galioti reglamentas arba po to, kai bus priimtas mūsų veiklos statutas arba veiklos programa. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad e, iš tikrųjų jūsų komentarai buvo labai naudingi, kad jie praturtino mūsų informaciją ir labai svarbus buvo man kaip e, darybininkui. Jūs galite tikėtis mano lankstumo toliau derintis. Dėkuoju. Taigi dar turime <clears throat> du trumpus e, pasisakymus. Ačiū pirmininkė. Ačiū už labai įdomius, konstruktyvius pasiūlymus dėl šitos e, kontrolės grupės veiklos ir uždavinių. Aš pasižymėjau visus šios jūsų pasiūlymus ir mes pateiksime savo argumentus dar kartą trejoto atstovams. Iš tikrųjų visi kalbėjo apie veiksmingumą, profesionalumą ir demokratinę kontrolę. Veiksmingumą mes pasieksime, kaip aš jau anksčiau minėjau, ne tik tai skaičiais, bet nustatė konkrečias šios darbo grupės veiklos taisyklės, kurios nebūtinai turi būti siejamos tik tai su darbo grupės dalyvių skaičiumi. Veiksmumo pasieksime, jeigu mes pasiteiksime pagalbo ne tik tai ekspertus iš nacionalinių parlamentų, bet jeigu mes palaikysime ryšius nuolat su šiais ekspertais. Kadangi tas procesas yra nenutrūkstamas dėl kolega iš Europos parlamento, kalbėdamas apie Europolo reglamentą, sakė, kad įsteigus darbo grupę ir kontroliuojant Europolą, tai tuomet Europolas bus demokratiškai kontroliuojamas. Jeigu mes norime demokratinės kontrolės, kontrolės tai ir reikėtų demokratiško atstovavimo bent jau dviejų atstovų iš atskirų rūmų. Nemanykite, kad demokratinė kontrolė bus užtikrinta, kai susitikinėsime tik tai kartą metuose. Aš manyčiau, kad reikėtų susitikti bent du kartus per metus. O dabar mes jau laukiame tolesnių trejotų pasiūlymų. Dėkuoju. Uh, uh, taigi turite klausimą, gal galėtumėte trumpai Norėtume, norėčiau, kad jūs patartumėte man, ką daryti, ką jūs komitetuose darote, jeigu užduodamas klausimas nariui, kurio nėra. Žinau, kad kiekvienas turite savo tinkamą sprendimą. Mūsų atveju jūs atsakysite į minėtą klausimą. Turėtumėte jį nubausti. Yra įvairių būdų. Na, kokias priemonės turi Europos parlamentas sankcijų nebuvimo atveju. Manau, yra du būdai, kaip, ką galima daryti. Visų pirma, galima bendradarbiauti su biudžeto ir finansinės kontrolės komitetu, kurie finansuoja Europolą ir jeigu ši įstaiga institucija mano, kad Europolas netinkamai atlieka savo funkcijas arba galėtų jas atlikti geriau, tuomet galima būtų susisiekti su biudžeto ir kontrolės komitetais. tiesą sakant, norėjau paminėti, kad, na, kitas būdas yra galima tiesiog įvardinti ir sugėdinti, galima pasitelkti žiniasklaidą, pavyzdžiui. Ačiū. Ačiū, Bornai. Kolegos, norėčiau padėkoti ypatingai nacionalinių parlamentų nariams, kurie dirbo, dirba teisingumo uh, srityje. Tai yra labai jautrus, labai svarbus klausimai ir labai vertinu tai, kad jūs atvykote čia. Suprantate, kad šie susitikimai yra svarbus ir ne visada galbūt e, visas mūsų darbo metodologija yra gana keista, ta prasme, kad laukime kartais ilgai atsakymų iš kitų parlamentų. Ir kol pateikiamas projektinis trejato pasiūlymas, šie susitikimai yra labai svarbus, svarbu pateikti tinkamą pasiūlymą. Kaip žinote, mes turime ne vieną teisėkūros projektą ir todėl norėčiau tik dar kartą pabrėžti, kad jūs kaip nacionalinių parlamentų nariais turite suprasti veik, veiklą, kurią užsima ES ir kova su terorizmu, pinigų plovimu. Į visą tai mes turime žiūrėti rimtai ir labai svarbu atlikti tinkamą kontrolę. Mes labai džiaugiamės, kad jūs atvykote čia, kad atvykote mm, ne grupėmis ir labai svarbu, kad dalyvavote būtent prieš pateikiant šį projektinį pasiūlymą. Taigi dar kartą dėkoju nacionalinių parlamentų nariams už jūsų laiką, kad atvykote į Libę komitetą ir Europos parlamentą. Atsiprašau, kad pabaigoje dėkojame tik mes dviese, tačiau visi dėkojame jums už jūsų dalyvavimą. Taigi, pabaigsime posėdį. Norėčiau padėkoti pranešėjams už jų indėlį ir visiems kolegams norėčiau padėkoti. Manau, kad Pasiūlymas ateis, bus pateiktas pavasarį ir tai bus, jūsų darbas taip pat bus svarbus. Ačiū.